Bene, colleghi, possiamo iniziare la sessione. Mielos kolegės, mėly kolegos, pradėsime šiandienos balsavimą. Nauja strategija Afganistane, pono Arlachė pranešimas. Pasiruoškite savo balsavimo korteles, įdėkite jas į balsavimo aparatą dėl darbo tvarkos taisyklių. Even kijken, doet hij het? Ja. Ja, voorzitter, dank u wel. Um, ik... Ačiū labai, pirmininkė. Aš ehm, norėjau pasisakyti dėl balsavimo sąrašų. Šiandienos balsavimas tikrai bus ilgas, o prieš pusvalandį mes gavome apie 400 pakeitimų. Uh, Prieš dar tris valandas buvo daugiau nei 300 pakeitimų. Norėčiau paprašyti ateityje mums suteikti daugiau pasiruošimo laiko. Manau, kad turėtų būti duotas mažiausia 24 valandos, o tik tada parengti balsavimo sąrašai. Aš čia kalbu ir mūsų asistentų ir bendradarbių vardu, nes jiems tikrai sunku įtraukti tos pakeitimus į balsavimo sąrašus. Aš jums visiškai pritariu, e, tačiau tiesiog reikėjo atnaujinti balsavimo sąrašą, reikėjo atnaujinti pakeitimus, todėl balsavimo sąrašai buvo jums e, išdalinti ką tik prieš posėdį. Mūsų sekretariato darbuotojai tikrai stengsis ateityje, kad e, tokių dalykų nebūtų. Na, o dabar pereisime prie balsavimo. Įdėkite savo balsavimo korteles į balsavimo aparatą, Pradėsime su nuo 72, kas prieš, už susilaikę, atmesta. 73 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 74 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 75 už, prieš, susilaikę, priimta. 76 už, prieš, susilaikę, priimta. 77 už, prieš, susilaikę, atmesta. 78 už, prieš susilaikę atmesta. 79 už prieš susilaikę atmesta. 80 už prieš susilaikę atmesta. 81 už prieš susilaikę priimta. 82 už prieš susilaikę priimta. 85 už prieš susilaikę priimta. Pirmasis kompromisas už prieš susilaikę priimta. 93 kas už prieš susilaikę priimta Priimta. Antrasis kompromisas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Dabar balsuosime dėl 103 kas už, prieš. Nesu tikras, ar aš mačiau, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Šimt, balsuojame dėl 103 pakeitimo, balsavimas pradedamas. 56 balsavo, 26 už, 30 prieš, atmesta 104 kas už, prieš susilaikę, priimta 106 už, prieš susilaikę. Man susidaro toks įspūdis, kad priimta. Ar norite pasitikrinti elektroniniu būdu? 106 pakeitimą balsavimą pradedame dėl 106 pakeitimo. Šešiasdešimt. Ne vis dėlto 65, 56 balsavo, 24 už 32 prieš, 107 atsimtas, 108 balsuojama dalimis dėl pirmosios dalies, kas už prieš susilaikę priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikę. Sakyčiau, priimta. Ar jūs nepritarite? Balsuojame dėl 108 antros dalies. Elektroninis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. 34 už, 27 prieš, priimta. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Toliau 118 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 121 už, prieš, susilaikę, priimta. 122 kas už, prieš, susilaikę. Aš nesu tikras, pasitikrinkime dėl 122 balsuoti pradedame. 122. 62 balsavo, sako pirmininkas. 59 vis dėlto balsavo, 27 už, 32 prieš, 123 kas už, prieš, susilaikė priimta, 124 už, prieš, susilaikė priimta. 125 atsiimtas, 126 kas už prieš susilaikę priimta. 127 už prieš susilaikę. Manau, kad e, atmesta, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas dėl 127-ojo. Šešiasdešimt Du balsavo 28 už, 33 prieš atmeta, 128 kas už, prieš susilaikę priimta. 129 už, ne, 130. 130 kas už, prieš susilaikę priimta. 131 kas už, prieš susilaikę Manau, kad atmestas. Atmestas. 130, 133. Kas už? Taip. Ne vis dėlto dėl 132 balsuojame. Kas už? Prieš? Susilaikę. Priimtas. 133. Mm. Ne, turime balsuoti dėl 134, kas už. Prieš susilaikę priimta. Balsuosime dėl viso bloko 135, 6, 7, 8, 9, 40. Balsuojame dėl visų pakeitimų kartu, kas už. Kas prieš? Susilaikę. Sakyčiau, atmestas. Norite pasitikrinti gerai? Balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas, balsuojame už, dėl pakeitimų nuo 135 iki 140. Balsavimas pradedamas. Šešiasdešimt du balsavo. Balsavimas baigiamas. 38 už 24 prieš. Priimta. 141. Dėl jo nebus balsuojama. 142 atsimtas. Kitas blokas. Nuo 143 iki 149 balsuojama kas už, prieš, susilaikę, priimta. Šeštasis kompromisas, kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Perėsime prie septinto kompromiso, kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 158 kas už. Prieš. Susilaikę. Sakyčiau, priimta. kitus apeisime. 164. Balsuojame dėl 164. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. Taip. Na, abejojam, ar ne, pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 164. Balsavimas pradedamas. 65 kortelės, balsavo 63, 27 prieš, 36 už, priimtas. Pereisime prie 165, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 166 atsimtas. 167 kas už, prieš, susilaikę, priimtas. 168 atsimtas, 8 kompromisas kas už. Prieš, susilaikę, priimtas. 173 kas už, prieš, Aš nelabai gerai matau, pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 173 pakeitimo balsavimo pradedam. Pakelkite ir savo rankas, nes mes prarandame daug brangaus laiko balsuodami elektroniniu būdu. 66 kortelės, 59 balsavo. Na, aš tikrai nemačiau tiek rankų, nemačiau, kad 52 būtų balsavusios už, 7 prieš. Taigi 176 kas už, prieš. 177 už. Priimtas. 178, 179 atsimti, 9 kompromisinis už, prieš, susilaikę priimtas. 188. Dalimis, kas už, dėl pirmosios dalies, kas prieš. Sakyčiau, ne. Na, aš tikrai nemačiau tiek daug iškeltų rankų. Aišku, čia gal hipotetiškai pasakyta, tačiau aš noriu dar kartą paprašyti pakelti jūsų rankas aiškiai. 188. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 189, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 190 už, prieš, susilaikę, yra neaiškumų, pradėsime elektroninį balsavimą dėl 190 pakeitimo. Šis 66 balsavo, 34 už, 29 prieš. Priimta. 191 kas už. Prieš. Susilaikę. Sakyčiau, atkrenta. 192 už prieš susilaikę atkrenta. 193 už prieš susilaikę patvirtintas. 194 balsuosime dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, 194 Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę. Sakyčiau, priimta. Ne? Dėl antrosios dalies, 194 pakeitimo antroji dalis, e, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimą baigiame. 48 prieš 18 už atkrenta. 195 kas už. Prieš. Susilaikę. Atmestas. 199 už. Prieš. Susilaikę. Sakyčiau, priimtas. 201. Kas už, prieš, susilaikę, priimtas. 200. Už. Pasitikrinkime. 199 balsavome už. 200 e, atkrenta. Balsuome dėl 202, kas už, prieš, susilaikę. Patvirtintas. Jei jūs ne, nepakeliate savo rankų aiškiai, tai sunku pasakyti. Balsuojame dėl 202 pakeitimo. Na tai tas pats dalykas. Nėra mano dokumentuose. Pereikime prie 204 pakeitimo. 204, 205. Jie atkrenta. Balsuosime dėl 208 e, pirmosios dalies, kas už. Prieš. Susilaikę. Priimtas. Kaip dėl 202 noriu paklausti. Tiesiog noriu paklausti. Aš pasižymėjau tai, tačiau sekretariatas sako, kad 202 ir 3 yra tokie patys pakeitimai. O dėl jų jau balsavome. Mes jas patvirtinome. Taigi dėl 208 pirmosios dalies kas už, kas prieš susilaikę priimtas. Dėl antrosios dalies kas už, prieš susilaikę atkrenta. 209 kas už, prieš susilaikę patvirtintas. Dešimtasis pakeitimas kas už, prieš susilaikė, patvirtintas. 214 voti favorevoli. 214. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, primta. 215. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 216. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 200. 17. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Primta. 219. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 220. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Man atrodo, kad priimta, bet nesu įsitikinęs. Taigi tikriname 220 pakeitimas, prašau balsuoti elektroniškai. Du šimtai dvidešimtasis balsavimas baigtas. 27 balsavo prieš, 35 balsavo už priimta. 221. Kas už? Kas prieš? susilaikę, priimta. 223, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 224, kas už. A, jis toks pats. Tai dėl jo balsuoti nereikia. Nors tai nepažymėta mano dokumente, mano balsavimo sąraše, sako pirmininkas. Gal yra kelios balsavimo sąrašo versijos. 226. Kas už? 223 buvo patvirtintas, priimtas. Ir iškart periname prie 228, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 231, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 11 kompromisas, 3 dalys, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 240, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 241, kas už, kas prieš, susilaikė, Atmesta. 242. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Primta. 244. 245, 46. Ne, visgi balsuojame dėl 246. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 247. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Man atrodo, kad atmesta. 248. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 249. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 250. Kas už? Kas prieš? susilaikę, priimta. 251 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 252 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 253 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 254 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 256. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 257. Atsiprašau, 59. Kas už? Ponas Deivid nori pasisakyti. Pirmininkė, aš savo sąraše turiu 255 pakeitimą, dėl kurio reiktų balsuoti, jeigu ankstesnis pakeitimas būtų atmestas. Ankstesnis buvo atmestas. Tai man atrodo, kad reikia balsuoti dėl, ir dėl 255-ojo, dėl kurio mes nebalsavome. Mes balsavome už tą pakeitimą, sako pirmininkas. Panašu, kad 254 buvo priimtas, patvirtintas. Taigi, Na, tuomet reikia balsuoti dabar dėl 259. Kas už? Kas, kas už? 259, kas prieš, susilaikę, priimta. 260, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 261, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 262 yra atsimtas, 263, kas už Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 264. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 265. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Man atrodo, kad atmesta. Man taip atrodo, bet prašau kelti rankas aiškiau. Ir man nelabai aišku, kai nėra aiškiai keliamos rankos. Na, tikrinkime, bet kuriuo atveju 265. Prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. 33 už, 32 prieš. Priimta. 12 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Tryliktasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 280. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 281. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 282. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 283. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Priimta. 14 kompromisas. Trys dalys. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Priimta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Man atrodo, kad atmesta. Tikriname. Antroji dalis. 14 kompromisas. Prašau. Balsavimas baigtas. 34 už, 28 prieš. Priimta. Trečioji dalis. Kas už, kas prieš. Susilaikę. Priimta. 292. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 293. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 293, 294, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 295, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta 296, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 298 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ir dabar dėl 99 ir 300, 300 nereikia, 301 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 15 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 307 kas už, Atsiprašau, sako pirmininkas 306. Tai jo, jo lik ir nebuvo mano dokumente. Žodinis pakeitimas 306 pakeitimui. Kas už? Kas prieš? Tikrinkime. Elektroniškai balsuojame dėl 306 pakeitimo, prašau. Tai yra žodinis pakeitimas, sako pirmininkas. Nagi, baigime balsavimą. 63 balsavo, 33 už, 26 prieš priimta. 307 kas už. Kas prieš? Susilaikę priimta. 308 kas už. Kas prieš? Susilaikę priimta. 309 kas už. Kas prieš? Susilaikę Man atrodo, kad priimta, bet nesu įsitikinęs. Na, laikykime, kad priimta. 310. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 313. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 312. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 314. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 311. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 315. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 316. Kas už? Kas prieš? priimta. 317 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 319 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 320 kas už, kas prieš, susilaikę, nežinau, sako pirmininkas, tikrinkime. 320, prašau. nelabai nori keliate rankas, taigi tikriname elektroniškai. 320. 67 kortelė, 64 balsavo, balsavimas baigtas, 28 prieš, 36 už, priimta, 16 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta, 327, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 328, kas už, kas prieš, susilaikė. Man atrodo, kad atmesta. 330, kas už, kas prieš, susilaikė. Man atrodo, kad atmesta. Tikrinkime. 330. Balsavimas pradėtas 230 pakeitimas. Balsavimas baigtas. 29 prieš, 32 už priimta. 331. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 332. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 333. Tikriname 332. Man atrodo, kad viskas buvo aišku, sako pirmininkas. 333, kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 335, kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 334, kas už? 334. Ar ponas Šulcas pritarė pranešėjo pakeitimui dėl 334 pakeitimo? Ar norite pasakyti? Na, puiku tuomet. Balsuojame dėl 334 su pasiūlymais. Kas už, kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Ne? Priimta, atsiprašau, priimta, sako pirmininkas. 336. Kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 337. Kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 338 Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 339. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 17. kompromisas. Kas už, pirmoji dalis. Čia bus, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 341. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 344. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Aš, 18 kompromisas, 3 dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 353, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 354, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 355, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 300. Ar yra čia techninė klaida įsivėlusi? Reiškia, 356 toks pats kaip ir 55. 358, kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. 359, kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. 361, kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. Taigi dabar periname prie 57 paragrafo, čia yra trys dalys. Balsuomi dėl originalaus teksto, jo trijų dalių, pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Trečioji dalis. Kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Kažkas nori pasisakyti? Dėl antrosios dalies norėčiau, kad būtų patikrinta. Man nebuvo aišku, kaip, koks rezultatas buvo dėl antrosios dalies šiame pakeitime. Pirmininkas. Turiu pasakyti, kad balsavimas jau įvyko. Socialistų frakcija, man atrodo, balsavo prieš. Na, tuomet patikrinkime. Na, pirmininkas sako, nėra įprasta taip daryti. Kai yra tikrinamas balsavimo rezultatas ir pakeitime yra trys dalys. Na, bet gerai, jums padarysime išimtį. Balsuojame tada ir elektroniniu būdu. Tai bus paskutinis kartas, daugiau taip nesielgsiu bet iškart jums reikėjo pasakyti, kai tik tai buvo baigtas balsavimas, o ne praėjus kažkiek laiko. Gerai, balsuojame elektroniniu būdu pranešėjo prašymų dėl antrosios dalies. Turiuomenyje pakeitimą dėl 57 paragrafo. Prašau balsuoti. Balsuojame dėl antros dalies. Balsavimas baigtas. 48 prieš, 17 už. 364 kas už, kas prieš. Atmesta. 365 kas už. Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 366 kas už, kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 367 kas už, kas prieš? Susilaikę Atmesta. 3, 6, 7. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Keturiasdešimt septyni už, aštuoniolika prieš. 369 kas už. 369 kas už. Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 370. Kas už? Čia yra ir žodinis pakeitimas. Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 371. Trišimtai septyniasdešimt pirmasis. 370 buvo patvirtintas, tai periname prie 373. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 19 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Dabar periname prie 377. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Man atrodo, kad atmesta. 378 kas už, kas prieš. Susilaikę. Primta. 379. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 380. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Man atrodo, kad atmesta, bet nėra visiškai aišku. 381. Kas už? 381. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 382 ir 383. Dėl jų kartu balsuojame, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 384, kas už. Atsiprašau, sako pirmininkas, dėl jo nereikia balsuoti, nes ankstesnius patvirtinome. 386 tuomet. 386 kas už. Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 387. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 388. Kas už? Man atrodo, kad atmestas yra. Kas prieš? Susilaikė? Man atrodo, kad atmesta. Na, galime tikrinti. 388, prašau. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Dvidešimt aštuoni prieš, trisdešimt du už. Priimta. Trys aštuoni devyni. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Antrasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Dvidešimtasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Devintasis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dešimtasis, kas už, kas prieš, susilaikę, man atrodo, kad priimta. Vienuoliktasis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dvyliktasis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Tryliktasis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Keturioliktasis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Penkioliktasis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Šešioliktasis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dvidešimt pirmasis kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar periname prie 22 kompromiso kas už Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 29. Dvi dalys. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 30. Kas už? Dėl antrosios dalies e, tikrinsime balsavimo rezultatus. Prašau. 29. antroji dalis. Balsavimas baigtas. 33 prieš, 29 už. Atmesta. 30. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Man atrodo, kad atmesta, bet nesu įsitikinęs. 23. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 39 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 40 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 24 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 43 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Visi kiti yra identiški. 47. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 49. Kas už, kas prieš, susilaikė. Man atrodo, kad atmesta. 50. Kas už, kas prieš, susilaikė. Nesu įsitikinęs. 50. pakeitimas, prašau, balsuom elektroniškai. Balsavimas baigtas. Keturiasdešimt septyni už, devyniolika prieš. Atrodo, kad ne, nelabai aiškiai kėlėte rankas. Primta. 51. Už, prieš, susilaikę, primta. 52. Atsimtas. 53. Už, prieš, susilaikę, primta. 54. Už, prieš, susilaikę, primta. 25. Kompromisas. Už, prieš, susilaikę, Priimta. 57. Už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 58. Už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 59. Na gerai, tikrinkime. 58. pakeitimas, prašau. Balsavimas baigtas. 44 prieš, 18 už atmesta. 59 už, prieš, susilaikė, atmesta. 60 už, prieš, susilaikė, priimta. 61 už, prieš, susilaikė, priimta. 62 už, prieš, susilaikę, priimta. 63 už, prieš, susilaikę, atmesta. 64 už, prieš, susilaikę, priimta. 26 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 67 už, prieš, susilaikę, priimta. 68 Panašu, kad norite tikrinti 67 pakeitimą. Puiku, balsuojame dėl 67. -ojo. Balsavimas baigtas. 31 už, 35 prieš, atmesta. 68 už, prieš, susilaikę, priimta. 69 už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar balsuojame dėl kelių pakeitimų kartu. Nuo pirmojo pasiūlymo iki dvyliktojo pasiūlymo. Išskyrus devintąjį, man atrodo. Puiku. Nuo pirmo iki dvyliktojo išskyrus devintąjį. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Devintasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Dabar elektroniniu būdu balsuojame dėl viso pranešimo. Panašu, kad yra norinčių pasisakyti. Pranešėjas nori pasisakyti. Tai bus vardinis balsavimas. Vardinis balsavimas, prašau. Vardinis balsavimas dėl viso pranešimo. Beveik visi jau prabalsavote, dar du, dar vienas kolega neprabalsavo. Na, dabar balsavimą jau baigiu. 60 už, vienas prieš. Sveikiname pranešėją. Nebloga balsų dauguma. Sì, sì, prego. Onorevole Van Orden vuole intervenire, prego. Ponas Van Orden nori pasakyti. Ačiū pirmininkė. Procedūrinis e, momentas. Tik balsavome dėl pranešimo su maždaug 400 pakeitimų. Turėsime dabar kitą pranešimą su vėlgi maždaug 400 pakeitimų. Man atrodo, kad tai nėra geriausias būdas dirbti. Komet yra tiek daug siūloma pakeitimų pranešėjų, galvoju, galbūt kažkaip pranešėjas turėtų pažvelgti plačiau ir iš naujo pamastyti apie pranešimą ir kažką parengti galbūt naujo, kas labiau atspindėtų visų narių nuomonės Aišku, nariai visuomet galbūt norės teikti pakeitimų, tobulinti pranešimą, tačiau kai eina kalba apie balsavimą dėl 400 ar daugiau pakeitimų, man viskas atrodo gana keistai. Eh, onorevole Vigenin, onorevole Neitz. Vigenin, Neitz. Eh, Ačiū pirmininkė. Aš suprantu, kad nelengva, kuomet turime tokius pranešimus, tačiau eina kalba apie e, metinį pranešimą dėl žmogaus teisių, taigi natūralu, kad yra tiek daug pakeitimų pranešimui. Tikrai ir um, praneš, visi pranešiai, prane, pagrindinis ir šešėliniai labai daug nudirbo ieškodami ir kompromisinių pakeitimų ir taip toliau. Aš siūlau vis tiek šiandien balsuoti, nors suprantu, kad po Afganistano pranešimo dabar nelengva bus balsuoti dėl dar vieno pranešimo, dėl žmogaus teisų, tačiau manau, tai yra labai svarbu balsuoti iki šiandien, nes mes norime, kad jau e, gruodžio plenarnėje sesijoje būtų balsuojama dėl šio pranešimo. Taigi, jeigu šiandien atidėtumėm, atidėtumėm tą balsavimą, tai nebeliktų laiko tuomet pasirenkti ir pateikti šį pranešimą laiku gruodžio plenarniai sesijai. Pone Neits. Pirmininkė, kolegos, aš suprantu pono Van Orden susirūpinimą ir pritariu jam, kad yra daug pakeitimų dėl šių pranešimų, tačiau nemanau, kad tai galima sieti su tuo, kad pranešimų yra kokia tai kokybė, gal ryšlumo trūks ar dar kažko tai. Ne, čia tie pakeitimai atspindi tai, jo kolegos tikrai um, labai e, ir domisi šią temą ir juos palėtė tie klausimai ir todėl jie siūlo tiek daug pakeitimų. Ir manau, kad situacija pagerės tik tai tuo met, jeigu mes tiesiog stengsimės patys susilaikyti ir, ir prieš pateikdami pakeitimą pamastytumėm ir iš tikrųjų, jeigu vienas ar kitas pakeitimas galbūt nėra toks esminis, galbūt tai nėra labai e, svarbu, gal reikėtų susilaikyti ir jo neteikti. Aš manau, tai čia tiesiog kiekvienas turi apsispręsti. Ačiū. Norevole Salafranca. Salafranca. Gracias, señor presidente. Eh, la verdad es que el señor Van Or... Ačiū, pirmininkė. Manau, Panas Vanordinas teisingai pasakė, kad taip, dėl to, kad yra tiek daug pakeitimų, labai vargina toks balsavimas. Tačiau, pirmininkė, mes puikiai žinome, kiek yra tų pakeitimų, mes matėme visą tai savo dokumentuose ir iš tikrųjų tie kolegos dirbo labai daug dėl tų tekstų ir aš sutinku su anksčiau kalbėjusiu kolega, kad tikrai reikia balsuoti šiandien po pietų, kad tikrai suspėtumėm iki gruodžio plenarinio plenarnės sesijos. Tikrai aš, aš sakau, kad reikia šiandien balsuoti. Pone Hautel. Man atrodo, ponas Vigeninas pasakė tai, kas labai svarbu. Būtent šis pranešimas bus esminis klausimas mūsų gruodžio plenarnėje sesijoje, kuomet ir vyriausiai galiotinė dalyvaus į, įsipareigojo atvykti į mūsų plenarnę sesiją, jį pažadėjo būtent birželį ir gruodį du kartus per metus dalyvauti mūsų plenarnėse sesijose. Taigi, tikrai būtų labai gaila ir gėda, jeigu praleistumėm tą progą. Aš manau, kad tikrai šešėlinė pranešė ir, vis, ir pagrindinė pranešė ir šešėliniai pranešė tikrai tiek daug atliko darbo, kad būtų labai gaila, jeigu nebalsuotumėm dabar. Van Orden, sono tutti d'accordo con lei, anche il presidente che... Pone Van Ordenai, panašu, kad visi lik ir pritarė jums, tačiau, na, aišku, ir pirmininkas taip pat pavarksta kartu su jumis, nes juk visus tuos pakeitimus reikia mm, ir pasiūlyti balsavimui, tačiau tokios yra demokratijos taisyklės, aišku, reikia aptarti visus tuos lausimus, kurie keliami, bet, na, įveiksime mes tą nuovargį. Aišku, jūs teisus, pakeitimų yra daug būtų buvę gal geriau kad būtų be daugiau kompromisų. Tačiau pereikime prie balsavimo. 37 pakeit, kompromisinis pakeitimas. Prašom balsuoti, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau 42 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 43 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 44 kas už, prieš susilaikę priimta. 45 kas už, prieš susilaikė atmesta. 46 kas už, prieš susilaikė atmesta. 47 dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis yra prašoma pasitikrinti elektroniškai dėl pirmosios dalies. Prašom balsuoti dėl 47 pakeitimo pirmosios dalies. Chiusa la votazione. Balsuoti baigiame. 18 prieš, 41 už, priimta antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 49 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias kompromisinis kas už, prieš, susilaikė, priimta. 55 kas už, prieš, susilaikės, susilaikė, priimta. 58 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 68, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 64, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 65, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 66, kas už, Taip, taip, ir aš norėčiau, kad pasitikrintumėm elektroniškai dėl 65. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. 32 prieš, 28 už, atmesta. 66 kas už, prieš, susilaikė priimta 67 kas už, prieš susilaikė atmesta 69 kas už, prieš susilaikė priimta 70 suderinta su 69 kas už, prieš Kągi, panašu, kad priimta, bet labai prašau aiškiai kelti rankas. Kitaip turėsime elektroniškai dėl visų balsuoti. 71. Kas už? Prieš. Susilaikė, priimta. 72. Kas už? Prieš. Susilaikė, priimta. 73. Kas už? Prieš. Susilaikė, priimta. 74. Kas už? Prieš susilaikė, priimta. 75 ir 76 identiški, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 77 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 78 kas už, prieš, priimta. 79 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 38 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 39 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau 87 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 88 už, prieš, susilaikė, priimta. 89 už, prieš, susilaikė, priimta. 90 už, prieš, susilaikė, priimta. 91 už, prieš, susilaikė. Norėčiau pasitikrinti. Elektroniškai prašom dėl 91 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Šešiolika už, dvidešimt septyni prieš atmesta. 92 kas už, prieš susilaikė atmesta. 93 už, prieš susilaikė atmesta. 94 už, prieš susilaikė priimta. Dėl 95 nebalsuojam, 96 pirmoji dalis. Už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas kompromisas pranešėjos, kas už. Minutėlė, sako pirmininkas, viskas kartu, kas už. Prieš susilaikė, priimta. Tuomet 104. Kas už? Prieš. Ne... Visi prieš. Atmesta 107. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 108. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta žodinis pranešėjos pakeitimas. Čia viskas parašyta, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas kompromisinis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 118 žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Devintas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Tuomet pereiname prie Septintojo punkto kas už, prieš. 117 kas už, prieš. Ne, 116. Gerai. 116 kas už, prieš, susilaikė priimta. 129 kas už, prieš, susilaikė Atmesta. 130. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 131. Už. Prieš. Susilaikė priimta. 132. Už. Prieš. Susilaikė priimta. 133. Už. Prieš. Susilaikė priimta. 134. Už. Prieš. Susilaikė priimta. 135 už, prieš, susilaikė. Neaišku. Dėl 135 turime pasitikrinti elektroniškai. 28 už 26 prieš. Tai aprova. Susilaikę, priimta 137 už, prieš, susilaikę, priimtas 139 už, prieš, susilaikę, priimta 140 už, prieš, susilaikę, priimta 141 už, prieš, susilaikę, priimta. 144 už, prieš, susilaikę, priimta. 11 kompromisas pranešėjos už, prieš, susilaikę, priimta. Perėsime prie 12 kompromiso kas už, prieš, susilaikę, priimta. 150 už, prieš, susilaikę priimta. Pasitikrinsime elektroniniu būdu dėl 150 pakeitimo. Balsavimas pradedamas dėl 150. -ojo. Tikriname elektroniškai. Elektroninis balsavimas baigiamas. Penkiasdešimt penki prieš. Na, aš aišku skaičiau jūsų mintis. Na, čia jūs turbūt juokaujate. 151 kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 152. Žodinis pakeitimas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 153 už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 155 už. Prieš susilaikę, priimta. 155 sako pirmininkas už prieš susilaikę. Tikrai norite, kad mes nuoširdžiai dirbtume, ar ne? 155 balsuojame elektroniniu būdu, balsavimas pradedamas. Kai kurie kolegos panašu, kad nebalsuoja, jie tiesiog nebalsuoja. 27 už, 27 prieš. Na, sunku, kad tačiau vis dėlto atmetame, nes e, reikia turėti daugiau nei pusę bals, balsų. 156, 95, kas už, prieš susilaikę priimta. 40 kompromisas pranešėjos, kas už, prieš susilaikę priimta. 160 kas už, prieš susilaikę priimta. 13 kompromisas už, prieš susilaikę priimta. 170 už, prieš susilaikę priimta Nebuvo aišku, elektroniškai pasitikriname dėl 170-ojo balsavimo pradedam. Balsavimą baigiame. 49 už, 10 prieš. Priimta 171, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 172 už, prieš susilaikę primta. 173 už, prieš susilaikę atmesta. 174 už, prieš susilaikę primta. 175 už, prieš susilaikę primta. 176 dvi dalys dėl pirmos dalies. Kas už? Pirmininkas grįžta prie 175 elektroninių būdų. Pasitikrinam. 175 balsavimas baigiamas. 34 už, 21 prieš. Socialistams baudos lapelis nes dėl jūsų mes praradome laiko. E, grįžtame prie 176 balsuojame dalimis, pirmos dalies už prieš susilaikę, antroji dalis už prieš susilaikę. Sakyčiau, kad priimta. 14 kompromisas pranešėjos, kas už. Prieš susilaikę, priimta. 182 už prieš susilaikę, sakyčiau, atmesta. 183 už, prieš, susilaikę, priimta. 184 už, prieš, susilaikę. Buvo neaišku. Elektroniškai tikriname, dėl 184 balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. 31 už 26 prieš priimta. 185 kas už. Prieš susilaikę atmesta. 15 kompromisas kas už. Ne, dar grįžkime prie 186. Ne, tai vis dėlto buvo atmesta. 186 kas už prieš susilaikę Atmesta. 15 kompromisas už. Prieš. Susilaikę. Primta. 41 kompromisas už. Prieš. Susilaikę. Primta. 190 dėl pirmos dalies už. Prieš. Susilaikę. Primta. Antroji dalis už prieš susilaikę atmesta. Trečioji dalis už prieš susilaikę primta. Šešioliktasis kompromisas pranešėjos už prieš susilaikę primta. 196 už prieš susilaikę atmesta. 196 Socialistų frakcija prašo balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. 32 prieš, 27 už, atmestas. 197. Pirmoji dalis už, prieš susilaikę, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikę. Na, tikrai neaišku, balsavome dėl antros dalies elektroniniu būdu. 197 antroji dalis balsavimą padedam. Balsavimą baigiame. 28 už, 28 prieš atmestas. 178 už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 42 kompromisas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Perėsime prie 205, kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 206 už prieš susilaikę priimta. 207 už prieš susilaikę priimta. Aš sakyčiau, kad priimta. Tačiau jei yra abejonių, galima tikrintis, tačiau pagal tas rankas, kurias aš mačiau, ne vis dėlto balsuojame elektroniniu būdu dėl 207 balsavimas pradedamas. Du šimtas septintasis. 207 balsavimą baigiame. 41 prieš, 16 už atmesta. 208 už. Prieš susilaikę atmesta. 17 kompromisas pranešėjos už. Prieš susilaikę priimta. 212 už. Prieš susilaikę priimta. 212 buvo balsuojamas. Pasitikrinsime elektroniškai. Balsuojame dėl 212 pakeitimo. Balsavimą baigiame. Trisdešimt trys už, dvidešimt septyni prieš, priimtas, du šimtai tryliktas už, prieš, susilaikę, priimtas. 216 už, prieš, susilaikę, priimta. 217 už, prieš, susilaikę, priimta. 218 už, prieš, susilaikę, priimta. 219. Ne, 218. Balsavim, balsuojame elektroniškai Dar kartą pasitikrinkime. 218 elektroninį balsavimą pradedam. Balsavimą baigiame. 38 už, 22 prieš priimtas. 220 kas už. Prieš. Susilaikę priimta. 221 kas už. Prieš susilaikę, priimta. 222. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 223. Už, prieš, susilaikę, priimtas. 224. Už, prieš, susilaikę, priimta. 225. Už, prieš, susilaikę, atmesta. 226. Už, prieš, susilaikę, priimta. 227 už, prieš, susilaikę, priimta. 228 už, prieš, susilaikę, atmesta. 229 už, prieš, susilaikę. Sakyčiau, priimtas. 18 kompromisas už prieš susilaikę priimta. Pereisime prie 19 kompromiso pranešėjos kas už prieš susilaikę priimta. 20 kompromisas pranešėjos kas už prieš susilaikę priimta. 200. Ne, 21 kompromisas kas už prieš susilaikę, priimta. 22 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 253 už, prieš, susilaikę, atmesta. 254 už, prieš, susilaikę, priimta. 255 už, prieš, susilaikę, priimta. 23 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 260 už, prieš. Na, bent jau mano balsavimo sąraše buvo tik balsuojama dėl vienos dalies, balsuojama dėl 260-ojo. Nutrauksime balsavimus, nes panas Hobitas nori pasisakyti. Uh, Neprašome balsavimo dėl atskirų dalių, tiesiog prašome balsuoti dėl žodinio pakeitimo. Atsiprašau, kad labai vėlai paprašėme žodinio pakeitimo, dėl to galbūt jis ir netispindi sąraše, tačiau socialistai prašo žodinio pakeitimo ir tiesiog norime išmesti žodį unlawful, neteisėtas. Tekstas išlieka toks, koks yra, bet siūlome išmesti žodį unlawful, neteisėtas. Bene, allora ehm, possiamo accedere alla sua richiesta, però dobbiamo fare due. Mes e, galime priimti jūsų prašymą, tačiau turime balsuoti ir dėl pakeitimo su tuo žodžiu, ir dėl pakeitimo be to žodžio. Taigi, unlawful tai yra nelegalus arba neteisėtas. Balsuojame už, prieš, susilaikę priimtą. Antroji dalis. Tekstas su šiuo žodžiu. Neteisėtas. Balsuojame dėl tos antros dalies su šiuo žodžiu. Už, prieš, atmesta. 24 kompromisas už. Pone Lamstorvai. Aš turiu pasakyti, kad paskutinis, paskutinė sakinyje kalbama apie tai, kad Kubos reikalavime ne tik paleisti politinius kalinius. 24 kompromisas, kurį gavome visiškai neseniai. Čia kalbame, kad kreipiamasi į Kubos vyriausybę ne tik ne tik ištemti politinius ne tik ištremti politinius kalinius. Manau, kad bent jau ta pirmoji sakinio dalis, e, na, tikrai keista. Čia yra daug gimtakalbių, kurie galėtų man pritarti. Hola. Na, aš tikrai turiu pasakyti, kad mes turime tik dvi minutės laiko. Pane Weber, Dėl to paties norėjau pasisakyti, viskas čia labai paprasta. Tiesiog kreipiasi į Kubos vyriausybę neištremti politinių kalinių, bet jiems suteikti laisvę keliauti ir sugrįžti į Kubą, jų, jų nereštuojant. Faktiškai tokia turėtų būti formuluoti. I'll wait them. It's a separate point, but it's just for dėl kito dalyko norėčiau pasisakyti. Naujasis kompromisas ką tik buvo išdalintas ir dabar balsuojame dėl naujojo kompromiso, kuriame yra pono Obiol, Obiols siūloma formuluoti. Aš tiesiog norėjau paaiškinti šį dalyką, kad balsuojame dabar dėl kito kompromiso, ne dėl to, e, dėl, apie kurį aptarėme, ryt, kurį aptarėme ryte. Matyt, ponia Andrikė nesusitarė su kolegomis dėl naujojo kompromiso varianto. Lafranka. Lafranka. Ačiū pirmininkė. Ponas Lamsdorfas yra visiškai teisus, be jokios abejonės. Tačiau balsuojame dėl antrosios dalies, 262 pakeitimo antrosios dalies. O anksčiau kalbėjome apie kompromisinį pakeitimą, kurį siūlo pranešėja ir kuris keičia pono Obijaus pakeitimą. Taigi, nepaisant visų jo gerų ketinimų, vis tiek manau, kad panas, ponas Lamsdorfas jo žodžiai prieštarauja tai, ką siūlo ponas Obilsas. Ir manau, kad tos sumaišties būtų galima buvę išvengti, jeigu balsavimo sąrašas būtų tinkamai parengtas. Taigi balsuojame dėl 24 kompromiso. Ir įeina ir 262 pakeitimas. Eso 24. Voti. Balsuosime dėl 24 kompromiso be jokio priedo išskyrus arba tik merely. Pone Obils. Ponas Lapranka neteisingai mane suprato. Pono Obilso pakeitimo formuluotėje siūlomas pakoreguotas žodinis pakeitimas. Ir kalba eina apie dvi pirmasias eilutes, o ne apie tai, e, apie ką kalbėjome ir ką, ką sakė ponas Lamsdorfas. Čia tiesiog du skirtingi visiškai dalykai. 263 atkris automatiškai, nes ponia Andrikė nemielai įtraukė tas formuluotės, kurias e, siūlėme į savo kompromisinį pakeitimą. Sì, sì allora, eh, dopo lunga, eh, beh, lunga, insomma, modestamente. Po šių ilgų pasvarstymų norėčiau pasakyti, kad 24 e, kompromise keičiame štai, ką mes e, tiesiog išbrauksime žodį merely, tai yra tik. Ir dėl to dabar balsuosime kompromisas 24, kas už. Eight. Pone pirmininkė, šį žodį galime išbraukti. Antroji sakinio dalis - susteikti jiems laisvę išvykti ir grįžti į Kubą, jų nereštuojant. Tada viskas e, pasidaro prasminga, jeigu tokia formuluotė yra. Okay. Va bene, si siamo d'accordo, abbiamo queste due modifiche. Taigi, jei galėtume sutarti, mielai išbrauksim ir įtrauksime palikti ir suteikti teisę. Balsuojame. Priimta. Dėl 25 kompromiso balsasime už, prieš susilaikę priimta. 261 už, prieš susilaikę priimta. 268 už, prieš susilaikę priimta. 269 už, prieš susilaikę priimta. Atmesta. 26 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 278 už, prieš, susilaikę, priimta. 279 už, prieš, susilaikę. Na, nelabai aišku, tikriname elektroniškai. Balsuojame dėl 279 pakeitimo elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. 27 už, 23 prieš, patvirtintas. 280 už. Prieš, susilaikę, priimta. 281 atsimtas, 27 kompromisas už, prieš susilaikę priimta. 286 už, prieš susilaikę priimta. 287 už, prieš susilaikę priimta. 288 už, prieš susilaikę atmesta. 289 už, prieš susilaikę atmesta. 290 už prieš susilaikę priimta. 291 už prieš susilaikę atmesta. Priimta. 292 105 identiški balsuojame dėlių kartu už prieš susilaikę priimta. 106 už prieš susilaikę priimta. 28 kompromisas už prieš susilaikę Priimta. 29 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 295 už, prieš, susilaikę, atmesta. 296 už, prieš, susilaikę, atmesta. 297 už, prieš, susilaikę, atmesta. 298 už, prieš, susilaikę, atmesta. 299 už, prieš, susilaikę, nelabai aišku. 299 elektroninis balsavimas, balsavimas pradedamas. Norėjome greičiau atsikratyti šito pakeitimo. Balsavimas baigiamas. 29 prieš, 25 už, atmesta 300 už, prieš, susilaikę atmesta 301 už. Ne, 300 buvo atmestas. Balsuojame dėl 301 už, prieš susilaikę atmestą. 302 už prieš susilaikę priimta. 303 už, prieš susilaikę priimta. 30 kompromisas, kas už. Prieš susilaikę priimta. 307 žodinis pakeitimas už prieš susilaikę priimta. Nelabai aišku, pasitikrinkime elektroniškai. Balsuojame dėl 307 pakeitimo. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiame. Na, 45 balsavo už, tai čia ir taip jau aišku. Vardinis balsavimas pranešėjos prašymų dėl 308 balsavimo pradedam. Balsavimas baigiamas. 28 už, priimta 309. Vėl bal, vardinis balsavimas, balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. 28 už, patvirtintas 310. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. 31 pranešėjos kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 316 kas už, prieš susilaikę priimta. 317 ir 18, 18 identiški, kas už prieš susilaikę, sakyčiau, priimta. 320, 21 atsimti, 321 už prieš priimta. 323 kas už prieš susilaikę priimta. Norėčiau pasiūlyti, kad viskas būtų paprasčiau balsuoti dėl 324, 5, 6, 7 kartu. Ar neprieštaraujate? Ne, nepritarėte. Na, užtenka ir vieno prieštaraujančio, tai turime balsuoti atskirai. 3, 2, 4, kas už? Prieš? susilaikė priimta, 325 už, prieš susilaikė priimta, 326 už, prieš susilaikė priimta, 327 už, prieš susilaikė priimta, 329 už, prieš susilaikė priimta, 330 už, prieš susilaikę Atmesta. 331 už, prieš, susilaikę, priimta. 332 už, prieš, susilaikę, priimta. 333 už, prieš, susilaikę, atmesta. 334 už, prieš, susilaikę, atmesta. 335 už, prieš, susilaikę, priimta. 336 už, prieš, susilaikė, aš sakyčiau atmesta. Tačiau pasitikrinsime elektroniškai. 336 balsavimą pradedame. Chiusa la votazione, ma c'è... Balsavimas baigtas. Daug žmonių nebalsavo. Atmestas šis pakeitimas vieno balso persvara. 25 balsavo prieš, 24 už, 337 kas už. Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 338 kas už. Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 339 kas už. Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 340 kas už. Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 32 kompromisas kas už. Kas prieš? Susilaikę priimta. 341. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš. Nelabai supratau. Tikrinkime elektroniniu būdu. Balsuojame dabar dėl antrosios 348 pakeitimo antrosios dalies. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Dvidešimt keturi balsavo prieš, dvidešimt trys už atmesta. Trys keturi devyni, kas už, kas prieš. Susilaikę, priimta. Trys penkiasdešimt, kas už, kas prieš. Susilaikę, atmesta. 33 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 3, 5, 8, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta, 3, 5, 9, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta, 3, 60, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta, 3, 6, 1, kas už, kas prieš, susilaikę, 363, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta, 3, 6, 4, 3, atsiprašau. elektroniniu būdu tikrinsime balsavimą, prašo socialistai, 362 tikriname elektroniškai. Balsavimas baigtas. 18 prieš 32 už. Priimta. 363. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 364. Kas už? Kas prieš? Susilaikę atmesta 365, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta 366, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta 367, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta 368, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta 369, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta 370, kas už kas prieš, susilaikę, priimta. 371, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 372, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 373, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 374, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 375, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 376, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta 377, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta 378, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta 379, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta 380, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta 381, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta 382, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta 383, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta 384, kas už, kas prieš, susilaikę, man atrodo, kad priimta. 385. Pranešėjo nori žodžio, prašau. Prašau, ponė Andrikinė. Ačiū, ponė pirmininkė. 385 pakeitimas. Apgalestaujame dėl to, kad e, kongresu nebuvo pateikti e, kariniai klausimai. Tačiau tai nėra tiesa, nes tas įstatymo projektas jau buvo pristatytas kongresui. Mus informavo ir mes pasitikslinome su ambasados darbuotojais. Taigi aš dabar norėčiau pasiūlyti štai kokį tekstą. Sveikina Meksikos vyriausybės pastangas kovojant su prie, priekyba narkotikais ir organizuotų nusikalstamumu. Ir tai dėl, ir dėl to, kad pasiūlė įstatymo projektą kongresui, kurios, kurio tikslas yra pakoreguoti teisingumo karinį kodeksą ir po, te, teisingumo sistemos karinį kodeksą. Ir po to jau yra tolesnis pakeitimo tekstas. E dovrebbe, per favore, onorevole Andrichini, dovrebbe ripeterlo con più chiarezza perché. Pone Andrikinė, ar galėtumėte aiškiau dar kartą perskaityti, nėra visiškai aišku, jūs norite, dar kartą perskaitykite tekstą tokį, kokio norite. Taip, sveikina Meksikos vyriausybės pastangas, kovojant su priekyba narkotikais ir organizuotų nusikalstamumu ir dėl to, kad kongresui pasiūlė įstatymo projektą, kurio tikslas yra reformuoti teisingumo karinį kodeksą. Akcentuoja, kad ES ir Meksikos strateginė partnerystė turėtų būti vertinama kaip galimybė sustiprinti žmogaus teisės ir demokratiją. Va bene, allora ci sono delle obiezioni a questo chiarimento. Ar būtų prieštaraujančiųjų tokiam paaiškinimui? Ar galime balsuoti dėl to? Taigi vienas balsavimas čia būtų. Balsuojame dėl to teksto, kurį perskaitė pranešėja. 385 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 38, 34 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 389 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 35 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 393 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 394 kas už kas prieš, susilaikę, priimta. 395. 394. Elektroninis balsavimas. Tikriname, prašau. Elektroninio būdu tikriname balsavimą dėl 394 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 25 prieš, 23 už atmesta. 395 kas už? kas prieš, susilaikę, atmesta. 36 kompromisas pranešėjos, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 400. Keturi šimtai ant penktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 406 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta 407, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta 408, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta 409, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta 410, kas už, kas prieš susilaikę, priimta 411, kas už, kas prieš susilaikę, Atmesta 412. Dvi dalys. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 413. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 414. Kas už? Kas prieš? Nesusitikinęs, sako pirmininkas. 414. Elektroniniu būdu tikriname balsavimo rezultatus. Prašau, balsuojame dėl 414. Prašau. Pone Weber. Pirmininkė, čia teigiama, kad gali, galima yra kita formuluotė ir norime sužinoti, ar tas formuluotės pakeitimas įvyko, nes yra didžiulis skirtumas tarp tų savokų nuspręsti ir svarstyti. Yra du skirtingi dalykai. Pirmininkas, na, sekretori, sekretoriato darbuotojas tuoj patikrins tekstą, teksto variantą. Pone pirmininkė, tai yra jūsų pakeitimas, sako ponas Lamsdorfas. Aš ne, neatsimenu visų pakeitimų, sako ponas Albertinė. Atmintinai visų nežinau. Uh, pirmininkas. Tekstas yra man priimtinas ir aš pritariu pakeitimui. Taigi tikriname elektroniniu būdu balsavimo rezultatus dėl 4.14, prašau. Balsavimas e, baigiamas. 28 už, 21 prieš priimta. 415 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta 416 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta 417 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta 418 kas už, kas prieš, susilaikę. Man atrodo, kad atmesta 419, atsiprašau, 420 Ne, 4.19 visgi kas už, kas prieš. Susilaikę priimta 4.20 kas už, kas prieš. Susilaikę priimta 4.21 kas už, kas prieš. Susilaikę priimta 4.22 kas už, kas prieš. Susilaikę priimta 4.23 kas už, kas prieš. Susilaikę priimta 13 kas už, kas prieš. Susilaikę priimta 14 kas už, kas prieš susilaikę priimta. 15. kas už, kas prieš susilaikę. Nėra aišku, tikriname, balsuome dėl 15 pakeitimo elektroniniu būdu, prašau. Balsavimas baigiamas. 39 balsavo prieš, 11 balsavo už atmesta. Kas? 17. Kas už, kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 17. pakeitimas tikriname elektroniniu būdu. 17. pakeitimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas yra baigiamas. 24 už, 22 prieš, priimta. 18. Kas už? Ponas Hauitas pasiskundė, kad e, nėra vertimų iš anglų, į anglų kalbą. Aštuonioliktasis, kas už? kas prieš susilaikę priimta. 19. Kas už, kas prieš susilaikę priimta. 20. Kas už, kas prieš susilaikę. Atmesta 21. Kas už, kas prieš susilaikę. Atmesta 22. Kas už, kas prieš susilaikę. Atmesta 23. Atsiprašau, 22. Dar tikriname elektroniniu būdu. 22 pakeitimas. Baigėme balsavimą. 27 už, 23 prieš, priimta. 23 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 24 kas už, kas prieš, susilaikę, Atmesta 25 kas už, kas prieš, susilaikę. Atmesta 26 kas už, kas prieš, susilaikę. Atmesta 27. Atsiprašau, 26. Dar tikriname elektroniniu būdu. Balsavimo rezultatus, prašau. Balsavimas baigtas. 29 prieš, 19 už, 27 kas už, kas prieš, susilaikę. Man atrodo, kad priimta, 28 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 31 kas už, Tikrinkime 28 pakeitimo balsavimo rezultatus. 28, prašau. Balsavimas baigtas. 25 balsavo už, 27 prieš. Atmesta. 30. Atsiprašau, 29. 29 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 30. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 31. Kas už? Kas prieš? Priimta. 32. Kas už? kas prieš susilaikė priimta, 33 kas už, kas prieš susilaikė priimta, 34 kas už, kas prieš susilaikę, atmesta, 35 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antrasis kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 36 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 40 kas už, prieš susilaikę, priimta. Antrasis kas už, kas prieš susilaikę priimta. Trečiasis, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Ketvirtasis, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Penktasis, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Devintasis ir aštuntasis identiški, kas už, kas prieš susilaikė priimta, dešimtasis, kas už, kas prieš susilaikė priimta, vienuoliktasis, kas už, prie, kas prieš, kas susilaikė priimta, dvyliktasis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Ir dabar, galiausiai, elektroniniu būdu balsuojame dėl viso pranešimo. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. 50 balsavo už, niekas nebalsavo prieš. Lenkiam galvas prieš pranešėją, ponę Andrikę nesveikiname ją labai. Ir dabar trumpa petraukėlė prieš sutinkant e, pon, komisarą Fiulę. Bet prieš tai dar bus e, Panzerį klausimas aptariamas. Bene, se volete prendere posto possiamo dare inizio alla nostra seconda parte della sessione del... Paprašysiu visų vėl susėsti į savo vietas, mes tęsime darbą. Pono Panzeri pranešimas dėl santykių su Magreba valstybėms, dėl taip pat pagrindų susirimo su Libija bus e, e, pasakojama apie lapkričio 1-5 dienomis įvykusi vizitą. Kaip žinote, santykiai su Libija mūsų komitetui itin rūpi. Mm, ponas Penzerį yra užmesgęs daug ryšių su e, šia delegacija Libijos e, klausimais ir Taigi, kai, kadangi kalbame apie pagrindų susitarimą, tai yra labai svarbus dalykai, tačiau prieš suteikdamas žodį e, su pranešiai visų pirma noriu papasakoti apie mm, tai, kai bendravau su vyriausia įgaliotinė. Uh, Aš kritikavau e, tai, kad e, sunku yra prieiti prie e, dėrybinių dokumentų. Gavau atsakymą ir kolegoms ruošiantis vykti į Libiją gavau informacijos, kuri nustebino mane kad iš tikrųjų tas e, prašymas turi keliauti ne vyriausiai įgaliotiniai, o Belgijai, kuri pirmininkauja Koreperė. Taigi, pakviečiau Belgijos pirmininkaujančios valstybės atstovus, kadangi kalbame jau šio klausimu, kad jie mums papasakotų apie priimtus sprendimus. Tai gal tiek būtų įžangos, o dabar iš karto negaiždamas uh, Suteikiu žodį ponui Panzeri. Erano, per così dire, cinque anni che il Parlamento europeo man... Ačiū pirmininkė. Mūsų ehm, misija buvo dvigubą. Visų pirma, mes norėjome mm, naujinti santykius su šia valstybė, mm, turint omenyje, kad tai yra labai svarbi valstybė mums dėl kovos su terorizmu, dėl energetikos ir kitų klausimų, taip pat saugumo tame regione. Norėjome atgaivinti tos klausimus, prie kurių penkerius metus jau mm, parlamente nebuvo grįžtama. Ir Dabar kalbant bendrai apie tikslus, mes e, kėlėme visą eilę klausimų mūsų pašnekovams, tai yra klausimai, kurie mums buvo įtin aktualūs. Visų pirma, dėl dėrybų, dėl pagrindų sutarimo su Libija situacijos, dėl to, kaip valdomi migraciniai srautai, dėl to, kokie yra sanitarniai klausimai, koks yra Libijos dalyvavimas kovojant su klimato kaita, turint omenyje energetinius išteklius. Taip pat turint omenyje žmogaus teisų biuro informaciją, taip pat buvo klausimas dėl mirties bausmės taikymo. Na, delegacijos pradžioje, misijos pradžioje buvo tam tikrų problemų, kadangi Libija pakeitė numatytus sutikimus pirmai dienai. Dėl to mm, buvo tam tikrų tokių nemalonių jausmų, emocijų, šiek tiek polemikos iš mūsų delegacijos pusės, bet po to situacija pagerėjo ir mes turėjome galimybę susipažinti su padėtimi šioje šalyje lankėmis įvairiose svarbiose infrastruktūrinėse objektuose, Tripolyje, kitur. Turėjome galimybę padaryti pirmasis išvadas po šio vizito. Taigi dabar dėl situacijos Libijoje. O politinė situacija nėra kažkokia tai labai stabili, priešingai matome, kad yra pakankamai lankstumo, judėjimo mm, iš konservatorių pusės ir iš tikrųjų buvo kalbama ne vien tik tai apie vidinius klausimus, ir apie, buvo kalbama ir apie tarptautinius santykius taip pat ir galimus pasikeitimus, kurie gali vykti Libijoje artimiausių metų. Jeigu sakytumėm, kad situacija visiškai aiški, tai čia gal jau būtų per stipriai pasakyta, tačiau galima pastebėti tam tikrų pozityvių pasikeitimų. Mes susitikome su užsienio reikalų sekretoriumi Liaudės kongrese, kalbėjome apie santykius su Europos parlamentu, apie mūsų mm, delegaciją ryšiams su Magrebo valstybėmis ir atitinkamą komitetą Libijos parlamente. Kalbėjome bendrai apie situaciją, įvairias problemas Libijoje, mm, ypač aišku, kas sėtina su žmogaus teisėmis mes galime konstatuoti, mm, kad yra tam tikrų pozityvių mm, dalykų, nors 51 metų Ženevos konvencijos dėl pabėgėlių nėra Libija ratifikavusi, vis tik tai galima pažymėti tam tikrus teigiamus ženklus, tai yra pabėgėlių, pavyzdžiui, um, komisaro biuro um, atidarimas Taip pat buvo mm, galima pastebėti tam tikrų pozityvių ženklų, leidžiančių galvoti apie mirties bausmės moratoriumą ateityje. Mes galvojame, kad mm, iš tikrųjų būtų galima kalbėti netgi apie naują santykių tarp ES ir Libijos etapą. Mums pateikti dokumentai buvo labai svarbus ir, manau, naudingi. Delegacijos sudarimas Tripolį yra labai svarbus dalykas, tai būtų labai reikalinga norint paspartinti visus procesus, padėti vykti dėryboms, kurios yra pradėtos derinant pagrindų sutarimą tarp ES ir Libijos. Mes galvojame, kad pagrindų sutarimas turėtų būti rengiamas būtent atsižvelgiant į visas tas uh, minėtas sąlygas. Taigi galvojame, kad mm, po to vizito iš tikrųjų jau parlamentas galėtų patvirtinti pirmasis rekomendacijas tarybai dėl dėrybinių linijų derinant pagrindų sutarimą. Dabar kelios pastabos darant išvadas. Mes tikrai dėkojame ES ambasadoriui už atliktą darbą. Jis, jo biuras yra Tunise, tačiau jis mums labai padėjo e, mūsų vizito Libijoje metu. Aišku, dar yra tam tikrų kliūčių, kurias reikia įveikti, tačiau pastebėtina ir tam tikra sinergija, kuri leidžia vertinti Europos parlamento darbą kaip pagalbą, o ne kaip kokią tai kliūtį ar stabdį šiuose procesuose. Taip pat uh, Manau, kad labai svarbu aiškinti Europos parlamento naują vaidmenį po Lisabonos įsigaliojimo. Tai yra aktualu ir Libijai, bet manau, kad tai aktualu ir visų kitų valstybių atžvilgių, norint aiškiai išryškinti potencialius mūsų pašnekovus. Uh, Noriu labai padėkoti visiems, kas dalyvavo delegacijoje, mūsų komiteto sekretoriatui. Noriu ypatingai padėkoti, kadangi tikrai buvo puikiai padirbėta rengiant ir, ir vykdant šią misiją. Dabar tikrai labai mielai priimsime, aišku, visą tą jūsų padėką. Ir ponia Gomes. Chairman, like add... Pirmininkė, norėčiau pridurti, kad Libija yra strateginės svarbos partnerė Europos Sąjungai. Mūsų valstybės narės, kai kurios turi labai glaudžius ryšius su Libija. Libijoje yra diktatūra, nėra jokios laisvės, tačiau kalbant apie ekonomiką ir socialinę aplinką, čia esama savotiško pajamų iš naftos pramonės pasidalymo. Aš e, manau, kad būtų gerai kiekvieną kartą pabrėžti žmogaus teisų gynimo aspektus. Noriu pabrėžti, kad Libijos atstovai niekada neatsisakė kalbėti žmogaus teisų klausimais. Ir kaip e, ponas Panseri kalbėjo, mes kalbėjome su vienais svarbiausių politinių veikėjų Libijoje. Ir jie buvo labai geranoriški. Kaip minėjo, minėjo ponas Panseris, jie galėtų pritarti jungtinių tautų pabėgėlių konvencijai, galėtų ją ratifikuoti. E, taip pat e, jungtinių tautų žmogaus teisų komisaro buvimo klausimai taip pat buvo aptarti, tame tarpe ir Ženevoje. E, tai yra labai svarbus dalykai ir būtent žmogaus teisų komisaro buvimas ten būtų labai svarbus, nes tokiu būdu būtų galima užtikrinti pabėgėlių apsaugą. Turiu pasakyti, kad ES negali ignoruoti Libijos, negali nematyti Libijos um, evoliucijos. Europa jau dabar yra ten, tiesa, nebūtinai um, pasirodo geriausiai, tačiau dabar atėjo laikas ne stovėti ir laukti, o imtis veiklos. Europos Sąjunga turėtų energingiau veikti Libijoje gindama žmogaus teisės. Mes jau sukūrėme Bengazi planą, kuriuo remiantis kovojame su živ ir AIDS ir šis planas davė vaisių. Galima būtų kovoti ir su kitomis infekcinėmis e, lygomis. Komisijos narė e, Ferrero Waldner pripažino, kad e, blogas laikas imti šio plano, tačiau turiu pasakyti, kad pagrindų susitarimas turėtų būti peržiūrėtas. Aš manau, kad mes turėtume siūsti aišku signalą tarybai, reikalaudami, kad dėrybų sąlygos būtų perdiskutuotos iš naujo ir pirmiausia, E, svarbu tai, kad taryba e, siekia pasirašyti readmisijos susitarimo. To neturėtume toleruoti, nes mes kalbame apie valstybę, kurioje egzistuoja diktatūra, kurioje nuolat e, pažeidinėjamos žmogaus teisės, nepaisant to, kad kai kurios jungtinių tautų konvencijos yra ratifikuotos, nepaisant to, kad ji dalyvauja jungtinių tautų žmogaus teisų taryboje. Aišku, ši šalis turi teisinių įsipareigojimų, tačiau mes turėtume atsisakyti siekio reikalauti iš Libijos, kad jį pasirašytų redmisijos sustarimą. Mes e, žinome, kad e, taryba kol kas neatskleidė įgaliojimo sąlygų, tačiau mes turime siūsti aiškę žinę tarybai. Taip pat turėtume paprašyti tarybos, kad e, būtų laikomas jungtinių tautų pabėgėlių apsaugos konvencijos ir žmogaus teisų komisaras e, taip pat turėtų veikti Libijoje. Tokiu būdu galėtume apsaugoti migrantus ir prieglopščio prašytojus bei pabėgėlius iš Libijos. Būtų svarbu, jei um, taryba pradėtų dirbti prie uh, prieglopšio prašytojų ir pabėgėlių gražinimo ar perkelimo programų. Būtų protinga, jei ES gebėtų pasidalinti tą tenkančią administracinę naštą. Kalbant apie teisėtą migraciją, šis klausimas taip pat yra labai svarbus, nes šiuo metu per Libiją einantis migrantų srautai uh, apima ir prekybą žmonėmis. Aišku, aš pasisakau už mirties bausmės moratoriumą, mes turime to reikalauti, mes e, turime reikalauti statistinių duomenų apie tai, e, kokiam skaičiu žmonių buvo atlikta mirties bausmė. Tai yra svarbu, turime kalbėti su politiniais veikėjais, turime skatinti gerą valdyseną ir e, remti pilietinę visuomenę. Žmonės tikrai nori išsilaisvinti iš tos izolacijos, kurioje gyvena. Ir mes neturime užmerkti akių prieš šias tendencijas. Aišku, e, kalbant apie tokias programas kaip moterų teisų rėmimas ir gynimas, šios programos labai svarbios. Ir pagaliau turime stengtis įtraukti Libiją į regioninės sinergijos e, programas, e, tokias kaip tvarios plėtros programos, e, kurios yra labai svarbios. Kalbant apie klimato iššūkius, Libija susiduria su šiais iššūkiais, ji yra regiono dalis, to regiono, kuris patiria um, dikumėjimo problemas, kurioje geriamo vandens uh, trūksta. Manau, kad čia tikrai galėtume stengtis įtraukti regioninių lygmenių Libiją į e, sinergijos projektus. Ir pagaliau Libijos piliečiams svarbu turėti prieigą prie supaprastinto vizų režimo sistemos. Tikrai yra daug priežasčių, dėl kurių turėtume um, supaprastinti vizų režimą. Aišku, daug kas prisimena Lokabi bombų išpolius ir galėtume siekti, kad e, vizų išdavimo tvarka būtų daug lankstesnė ir mano supratimu mes galėtume mąstyti ir apie šiuos klausimus. Labai nusivyliau mm, girdėdama, kaip e, kolegi Sonja mm, daro pareiškimus, neįsigilinusi į tai, kas vyksta Libijoje. Pažiūrėjusi tai, kas vyksta Libijoje, aš e, tikrai ir asmeniškai jai pasakysiu, jos dabar nėra, Turiu pasakyti, kad jos ruoštų, jos kaip mūsų delegacijos narės e, vardu buvo labai na, neprotinga išsakyti tas mintis, kurias ji išsakė turime kuo greičiau siūsti tinkamą žinę tarybai ir ponė Ešton, nes darybos dabar e, pasiekė baigiamąją fazę. Būtų svarbu, kad mes kaip galime greičiau perduotume trumpą rezoliuciją su rekomendacijomis daryboms. Ir ta aktyvi konkreti veikla šiuo atveju yra tai, ko reikia Libijai. Jakulį. Koju poniai Gomeš? Po, ponas Jakulina dabar pasakys, jis buvo delegacijos narys. Ačiū labai. Ponas Panceri ir ponia Gomeš jau kalbėjo apie šį vizitą, o aš tik noriu pasakyti, kad buvo kalbėta apie daugelį sustarimo punktų ir ypač paskutinė diena buvo labai e, naši ir efektyvi. Uh, Niekas neprieštaravo tam, kad nuvykę į Libiją mes tikrai daug sužinojome ar gavome naujų postumių žmogaus teisių propagavimui. Libija turėtų ratifikuoti daugiau jungtinių tautų konvencijų, tačiau Libija daugiau nei kitos Magrebo valstybės yra nutolusi nuo vakarų Europos standartų. Aišku, turime įgyvendinti labai konkrečius pasiūlymus, tokių konkrečių pasiūlymų šioje srityje jau būta. Turėtume siekti, kad komisija savo baigiamosiose dėrybose išgirstų ir parlamento balsą. Mes turėtume dalyvauti baigiamosiose dėrybose ir Aš norėčiau pabrėžti ir viduržemio jūros dimensijos svarbą, nes ypač pavyzdžiui žvejybos srityje ar viduržemio jūros regiono e, srityje per šias dimensijas galėtume įtraukti Libiją į kai kurios demokratinius procesus. Neįspręstas ir Libijos sienų pripažinimo klausimas. Dažnai kalbama apie susitarimą su Italija, kalbant apie migracijos, migrantų srautus. Buvo pasakyta, e, kad reikia atsižvelgti į konkrečių valstybių narių darbo rinkos situaciją. Na, aš noriu pabrėžti, kad dėrybos su Libija turi vykti labai aktyviai ir kaip tik todėl, kad esame tam tikrų sunkumų kovojant prieš prekybą žmonėmis, terorizmą, prekybą narkotikais. Būtent dėl šių priežasčių turėtume stengtis kuo greičiau susitarti dėl pagrindų susitarimo. Noriu palinkėti ponui Panseri ir poniai Gomeš E, sėkmės rengiant galutinę parlamento rezoliuciją. Tikiuosi, kad e, sustarimas su e, Libija bus visa apimantis. Ačiū labai, panas Arlakė. Uh, Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną Panzerį ir mūsų delegaciją su Libija dirbančia. Jie pasiekė puikių rezultatų keliose srityse ir turime būti dėkingi jiems, nes buvo parodyta, ką gali nuveikti šis parlamentas, užpildyti spragą ES užsienio politikoje. Buvo imtas iniciatyvos ir užvestas dialogas tokias, su tokia svarbia valstybė kaip Libija, kur yra svarbi Europai ir ypatingai kai kurioms valstybėms narėms, taip pat parodant kad metodas pasiteisina, dialogo ir bendradarbiavimo metodas duoda vaisių santykiai tarp ES ir Libijos yra puikus pavyzdys, ko ES kaip sistema gali pasiekti, kai veikia vedama savo įsitikinimų ir nekartojant amerikietiško požiūrio ir amerikietiškų klaidų. E, kai jie dirba su tokiamis valstybėmis kaip Libija, nepamirškime, kad e, ši valstybė dar prieš kelias, kelis metus buvo įvardyja, įvardyjama kaip e, nepageidautina valstybė ir Europa nepritarė tokiam požiūriui ir jau dėl to netinkamo požiūrio Libija tapo labai beviltiška, sudėtinga valstybė, kuri buvo linkusi remti terorizmą, kuri buvo linkusi ginkluotis masinio naikinimo ginklais, kitais ginklais ir tai, kad Libija tam tikrą prasme priemė tą kitokį europietišką požiūrį, rodo, kad jie ribojasi nuo ter... šalinasi nuo terorizmo ir tarptautinio smurto ir tai yra milžiniška tarptautinės bendruomenės e, sėkmė ir to europinio metodo uh, sėkmingas pritaikymas. Ir jeigu Europa tokį patį pavyzdį pritaikytų kitose regionuose, kitoms valstybėms, Iranui ir taip toliau, tuomet aš manau, kad e, pats žodis taikai gautų kur kas daugiau prasmės. Taigi ir toliau turime eiti tą linkmę, suprasti, kad e, dėja komisija ir taryba nevadovauja šiam procesui, Bet e, sistema yra gan sudėtinga ir parlamentas džiugu, kad gali prisimti atsakomybę ir atverti naujas bendradarbiavimo galimybės užsienio politikoje. Santykiai su Libija buvo sėkmingi prie ankstesnės Europos komisijos vadovaujamos pono Prodžio, e, kai buvo taikomas labai vaisingas požiūris ir buvo pakeistas iš esmės ankstesnis uh, požiūris, ankstesnė strategija. Italijos patirtis santykiuose su Libija irgi yra labai įdomi, puikiai atspindinti europinį požiūrį. Ir Italijoje centro dešiniųjų, centro kairiųjų vyriausybė vykdo tą pačią politiką. Prodis pradėjo tą politiką, kurią perėmė dabartinė vyriausybė. Ir tokiu būdu buvo pasiekta labai pozityvių rezultatų imigracijos srityje, energetikos srityje, Ir tai yra labai svarbu siekiant e, įtvirtinti žmogaus teisės Libijoje. Sankcijos, plakimas tos valstybės nepasiteisina. Vienintelis metodas, kuris duoda vaisių, yra mūsų metodas. Ir mes turime tuo didžiuotis ir geriau suvokti, kiek pozityvus yra tas metodas. Uh, Jeigu kaltinsime Libiją dėl visko, tai neduos jokių rezultatų. Jeigu norime puoselėti žmogaus teisės, demokratiją, pilietinę visuomenę Libijoje, tiesiog turime ir toliau vykdyti šį požiūrį ir šią strategiją ir ne, nepasikliauti vien tik tai grasinimais ir sankcijomis. Šis ES ir Libijos bendradarbiavimo pavyzdys puikiai rodo, kad sankcijos tik tai sukuria problemų ir tarptautinio smurto apraiškų, taigi aš manau, kad tie santykiai turi būti sustiprinti. Mes turime imtis lyderio vaidmens vykdančią sistemą ir parlamentas, aš manau, galėtų pritaikyti ir kitas priemonės šalia dabartinių priemonių, ketvertuko ir kitų susitarimų, tam, kad šis pavyzdys būtų puikus ES užsienio politikos pavyzdys. Ačiū ponui Arlakiui, ponas Lamsdorfas. Ačiū pirmininkė. Turiu keletą klausimų. Maloniai nustebau, nes Sonijos Alfanė tik tai elektroninio pašto žinutę perskaičiau ir jo, joje buvo visiškai kitokia informacija pateikta. Ir aš manau, kad bendradarbiavimo metodas yra kur kas parankesnis negu kad kiti, sutinku su Pino, ką jisai pasakė, tačiau turiu šiek tiek klausimų, pastabų. Pirmiausia, koks turėtų būti pagrindų susitarimo turinys. Labai svarbu nuspręsti, kas turi būti surašyta į tą sutartį. Taip pat nereikia apsigauti, ponia Gomeš labai aiškiai pavadino daiktus savais vardais, teikdama, kad Libija yra diktatūra ir čia net negalime dėl to bejoti. Uh, Taigi negalime puoselėti per dėm didelių vilčių. Tik tai prisiminkime, kaip dvišaliai santykiai tarp Šveicarijos ir Libijos e, klostėsi bėgant laikui. Ir incidentas iš tiesų buvo tikrai labai nemalonus dikta, dik, diktatoriui ir tiesiog buvo imami įkaitai, yra, buvo, buvo taikoma bauginimo politika ir iš tiesų tai buvo labai netinkama politika strategiškai svarbios valstybės atžvilgių. Kitas dalykas - readmisijos susitarimas. Nemanau, kad įmanomas susitarimas be readmisijos nuostatų. Libija yra ne tik žmonių eksportuotoja, bet ir šalis tranzi, tranzi, tranzito teisės turinti. Na ir Mes kalbame apie bendradarbiavimą su Gaddafi pagrindų susitarimo pagrindu. Tačiau, kai kalbame apie tai, kad galbūt būtų galima pagerinti santykius su Izraeliu ir pa, pakoreguoti sutartį su Izraeliu, tada kyla problemų, pavyzdžiui, dėl vaistų e, priekybos, farmakologinių nuostatų. Na, keista. Ir aš, aišku, pritariu bendradarbiavimui, įsitraukimo politikai. Tačiau jeigu galime tą padaryti netgi su sudėtingomis valstybėmis, sudėtingais partneriais, diktatūromis, galbūt labiau turėtumėme entuziastingiau susi, įsitraukti į bendradarbiavimą su demokratiškomis valstybėmis, nors galbūt vyriausybės politika tuo metu mūsų šimtų procentų netenkina. Ačiū ponui Lamsdorfui. Pone Veržėt. Oui, monsieur le président. Euh... Pone pirminkė, labai trumpai norėčiau papasakoti, kokia nuotaika vyroja e, mūsų komitete, mūsų darbo grupėje. Ir norėčiau pasmerkti tam tikrus veiksmus, Na, šalis yra tokia, kokia ji yra, kurioje yra nemažai problemų ir, aišku, yra imigracijos problema, pabėgėlių e, problema, prieglopšio politika, kokia yra vykdoma. Taigi yra čia ir ekonominių, ir politinių problemų, šalia kitų problemų. Taigi mes negalime nutilėti tų problemų, apsimesti lik nieks nevyksta. Ir visa tai, kas buvo pasakyta, man atrodo, kad nėra įmanoma pasirašyti susitarimą, kur demokratijos žmogaus teisų nėra laikomas, principų nėra laikomas. Ir aš nemanau, kad e, netgi jeigu Libija ir teiktų tam tikrus pažadus, kaip sakė ponas Lamstarfas, kažin ar būtų įmanoma tuos santykius e, toliau plėtoti, nes turime puikų ir Šveicarijos pavyzdį. Darei la parola alla um, reprezentante della Commissione, il dottor. Ačiū dabar žodis komisijos atstovui, panas Brunė. Euh, bonjour, bonjour à tous. Euh, Labą dieną visiems. Norėčiau tik tai šiandien parlamente visų pirma mm, padėkoti Jums už tai, kad suteikite man žodį ir pasakyti, kad aišku komisija visuomet yra pasirengusi toliau vykdyti ES apibrieštą politiką, tai yra ryšių palaikymo su Libija politika, kuri vykdoma jau keliarius metus ir ilgą laiką rėmėme tokią ryšių palaikymo su šia šalimi politiką, galvojant būtent, kad yra bendri tam tikri interesai tarp ES ir Libijos. Ir ryšių palaikymo politika yra geriausia priemonė stengiantis pagerinti politinę, ekonominę, socialinę padėtį toje valstybėje. Tokia politika be abejo turi atitikti ES išpažįstamas vertybės. Taip pat noriu pasakyti, kad komisija kartais ėmėsi ir rizikos, stengdamasi ginti ES interesus, pavyzdžiui, per Bengazi planą, atsižvelgiant į humanitarnę situaciją reikalavusią skubių veiksmų. Taip pat galiu paminėti ir bendrą komunikatą dėl imigracijos klausimų kuris neseniai paskelbtas. Manau, kad tai tikrai atspindi mūsų ryštą palaikyti konstruktyvę ryšių su šia šalimi politiką, aišku, kartais ir sudėtingomis aplinkybėmis. Dabar kalbant, dėl, kalbant apie dėrybas dėl pagrindų sutarimo, galiu pasakyti, kad kitas raundas įvyks Tripolyje už poryt. Ir ir labai sunku yra numatyti, aišku, kaip viskas plėtosis, ypač komerci, dėl komercinių klausimų, dėl migracijos klausimų, dėl pabėgėlių teisų gynybo, kaip jūs daug kas ir sakėte. Be abejo, Komisija visuomet yra pasirengusi jums detaliai pristatyti dėrybų situaciją po kiekvieno raundo, kada tik tai jūs pageidautumėt komitete išgirsti mus iš karto po Tripolio raundo, mes galėtume jau kitą savaitę vėlgi ateiti čia ir pasistatyti rezultatus, kaip kad jūs atmet ir darėme. Ačiū. Gerai, tuo met poniai Gomes ir poniai Panzerį tada žodis paskutiniam apibendrintiems žodžiams. Klikzevs. Ačiū pirmininkė, sutiku su tuo, ką kolegos pasakė. Taip, tiesa, eina kalba apie diktatūrą. Uh, Tačiau ta diktatūra yra mūsų kaiminystėje ir mes turime palaikyti ryšius su jais, kadangi būtent siekiame sumažinti tos baisios um, kai kurių valstybių narių taikomos politikos um, padarinius, ypač migracijos rytyje. Ir jeigu mes galime tai padaryti dabar derinamo sutarimo rėmose, pasiremdami pabėgėlių komisaro biuro buvimu ten, įvairių agentūrų buvimu ten, mes tikrai galėtumėm suvadinti suvaidinti labai svarbu vaidmenį, tai yra apginti tūkstančių žmonių, kurie yra labai sutingose sąlygose. Tikrai be pabėgėlių, be migrantų, teistų migrantų yra ir nelegalių migrantų problema. Ir na, libiečiai nekalba apie migrantus, jie sako, kad tai yra darbuotojai svečiai, atvykę darbuotojai. Taigi, iš tikrųjų, yra labai aiški diskriminacija, labai, aiški, čia, labai aiškus požiūrės į juos ir tikrai mūsų buvimas ten, mūsų įvairios organizacijos ten suvaidintų labai svarbu vaidmenį, pertikiant informaciją ir neleidžiant situacijai pablogėti, nes tikrai norime ar nenorime, tačiau kai kurios valstybės jau ten yra ir labai dažnai visiškai netinkamomis tokiamis aplinkybėmis. Taigi mes turime kažkaip tai tą situaciją suvaldyti. Ir be to, iš to, ką aš ten mačiau, tikrai yra E, tam tikrų atsiverimo ženklų. Aš nekalbu, aišku, apie patį režimą, bet aš kalbu apie pilietinę visuomenę. Iš tikrųjų, tai, tai kas vyksta, keičia padėtį, kalbant apie santykius su mumis. Taigi labai svarbu padėti pilietinės visuomenės organizacijoms, stiprinti jų pajėgumus ir taip toliau. Aš apgailę savo, kad turiu tai pasakyti, tačiau taip, mes juk, kalba, mes juk turime bendrauti ne vien tik tai su tomis valstybėmis, kurios yra tobulo žmogaus teisų klausimais ir panašiai. Na, būtų gerai, kad nereikėtų mums palaikyti ryšių su baisiausiamis diktatūromis, tačiau dėje mums reikia tų susitarimų. Ir mes juos turime, taigi ir šiuo atveju aš esu tikra, kad būdami ten, uh, tinkamame kontekste, ką galėtų mums suteikti būtent šis pagrindų sutarimas ir ką mes kaip parlamentas galime įtakoti. Mes pasakėme libiečiams, kad be mūsų susitarimo nebus, kaip Antonio Panzeri tik ką pasakė. Mes tikrai galime situaciją pakeisti ir mes galime dirbti vardan tikrai pozityvesnės e, evoliucijos e, Libijoje. Aš esu tikra. Ponas Penseri. Ačiū labai. Norėčiau nuraminti kai kuriuos kolegas. Mes tikrai nesame naivūs, mes tikrai žinome, su kuo mes deramės e, ir su kuo ketiname bendradarbiauti, sėsdami prie darybų stalo su Libijos atstovais. Mes nebūtinai tikimės kažkokio racionalumo ar logikos iš Libijos atstovų, tačiau reikia stengtis, kad mūsų politiniai ryšiai plėstusi ir ponia Gomeš apie tai taip pat kalbėjo. Mes negalime kaip stručiai paslėpti galvų smėlyje ir nematyti migracijos rautų. Turime visi suvokti, kokia situacija yra dabar, bet to turime nepamiršti ir svarbaus savo Europos parlamento vaidmens. Aš pasigendu drąsos ir mm, energijos. Na, manau, kad būtent tokias išvadas galėtume daryti. Mes manome, kad rekomendacijas komisijai reikėtų formuluoti taip, kad e, pagrindų susitarime būtinai būtų įtraukti ir e, mums svarbus e, aspektai, apie kuriuos buvo kalbėta šiandien. Ačiū labai, ačiū visiems kalbėjusiems šiuose debatuose. Um, bus atsižvelgta į jūsų mintis, jūsų prašymus ir mes parengsime rekomendaciją ES ir Libijos bendrojo susitarimo sudarimo klausimu. Vėliau galėsime tas rekomendacijas dar koreguoti, atsižvelgdami į kolegų kritiką. Dabar trumpa pertraukėlė, o 18 valandą tęsime posėdį, vyks keitimasis nuomonėmis su komisijos nariu ponu Fiule. Mr. President, I have a question. Is that true that Mr. F Pone pirmininkė, noriu paklausti, ar tiesa, kad e, ponas e, Fiulė dabar dalyvauja spaudos konferencijoje atsakinėdamas į klausimus dėl šios temos? Non so, eh, non ho idea di che cosa stia facendo in questo momento. Di solito è puntualissimo alle 18. Aš tiesą pasakius nežinau, na, nežinau, ką šiuo metu veikia komisijos narys. Aš e, tikėjausi, kad jis 18 val. bus mūsų posėdėje, bet nežinau. Pone pirmininkė, noriu paklausti, e, jei jis tą patį pasakys mūsų posėdėje, ką dabar sako spaudai, tai aš jau dabar galiu grįžti į savo darbo komitetą. Atsiprašau, į savo darbo kabinetą. E, turiu pasakyti, kad na, man tai nėra priimtinas elgesys pono komisijos nario. O, lo faremo. Taip, savame suprantama, jei tai bus, tai mes insimės konkrečių veiksmų. Prego, onorevole Vigo. Well, I agree that uh, Issues... Jei e, tam tikri klausimai atskleidžiami žiniasklaidai, su kuriais mes dar nesame supažindinti, tai aš vis dėlto tikiuosi, kad komisijos narys su mumis pasidalins platesnė informacija nei su žiniasklaidos atstovais. Aš sakyčiau, jei mūsų uh, E, susitikimas numatytas 6 valandą, tai įdomu, apie ką buvo kalbėta spados konferencijoje prieš 18 e, valandą. Galbūt galėtume pateikti klausimą komisijos nariui apie šią spados konferenciją, sužinoti, apie ką buvo kalbama toje spados konferencijoje. Aš nedaryčiau iš to didelės problemos. Jo, sėdžiu ir valdžias apalamenį. Va bene, allora ho avuto conferma che effettivamente il eh, commissario Fiule <clears throat> dopo la riunione del collegio. Komisaras Fiule po komisijos posėdžio dalyvavo spaudos konferencijoje šio klausimu ir kuomet jis ateis pas mus, mes paklausime, ką jis pasakė spaudai. Manau, kad jis tikrai mm, puikiausiai galės pasakyti savo nuomonę ir dėl santykių su kitomis e, institucijomis, pažiūrėjau, mūsų. Bene colleghi, possiamo iniziare la nostra riunione. Il Mėly kolegos, galime tęsti posėdį. Komisaras Fiulė atvyko pas mus. Kaip keista, keturias minutės pavėlavęs, nes paprastai tai įtin punktualus žmogus. Tačiau Šiandien taip, iš tikrųjų taip atsitinka visiems. kalbant apie šalis kandidatės ir komisijos atliekamą darbą, dėl jų kandidatūrų vertinimo yra sprendimai jau komisijos patvirtinti. Šiandien mes darbo tvarkėje būtent e, turime klausimus dėl Kroatijos, dėl to, kada dėrybos bus pradėtos Makedonija, Albanija. Komisaras, manau, tikrai papasakos mums apie situaciją. Mes tikrai esame labai dėkingi komisarui, kad jis atvyko pas mus, kad rado galimybę aptarti šios klausimus su mumis. Tiesa, dabar buvome padarę kelių minučių pertraukėlę užbaigę ankstesnius posėdžio klausimus. O kai kurie kolegos um, pasakė, kad po komisijos posėdžio jūs surengėte spaudos konferenciją ir aptarėte šios klausimus, dar jų neaptarė su mumis. Taigi, nepakalbėjęs su ta institucija, kur tos diskusijos turėjo įvykti visų pirma. Aš tikrai neprieštarauju tam, kad jūs turite, aišku, palaikyti ryšį su visuomenė, tai yra jūsų darbas be abejo, dirbant komisijoje, jūs turite komunikuoti, jūs turite, aišku, atlikti tą darbą komisijoje, tačiau kai kurie kolegos komitete būtent iškėlė tokį klausimą. Aš norėčiau paprašyti jūsų susireaguoti į tokią delikačią kritiką. Ir dabar mes su didžiuliu susidomėjimu laukiame jūsų pasisakymo, komisarė. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Tai yra pirmasis mano plėtros paketas. Kodėl aš tai miniu? Dėl to, kad visuomet galima kažką tobulinti, ypatingai jeigu pristatinėsiu kitą paketą. Galėjau atvykti trimis minutėmis anksčiau ir atvykti na, laiku. Ir nesusidurti su tokiomis neįlinėmis aplinkybėmis šiandieną. Aš turiu menyje, kad kolegijos susitikimas įvyko ne iš ryto, o po pietų. Ir aš tikėjausi, kad galėsiu pasielgti taip, kaip jūs ir teikėte, ponė pirmininkė. Galvojau, kad po kolegijos rytinio posėdžio pirmiausia atvyksiu į Europos parlamentą, o po to jau kreipsiuosi į žurnalistus. Suvokdamas šias neįlinės aplinkybės susiklošiusias šį kartą, aš visgi pabandysiu pakoreguoti tą situaciją kažkaip ir atsiųsiu plėtros paketo tekstą Aš vakar vakare suteikiau galimybę parlamentarų susipažinti su tuo paketu, bet ponė pirmininkė labai rimtai atsižvelgiu tai, ką jūs pasakėte ir kaip e, šio komiteto nariai sureagavo ir jaučiasi dėl šios situacijos. Pone pirmininkė, gerbėmi parlamentarai, man labai malonu šiandieną pristatyti 2010 metų plėtros paketą. Pirmiausia, norėčiau pasidalinti su jumis bendromis pastabomis dėl to, kokie mums stojimo procese teks iššūkiai ir taip pat paliesiu tas dvi nuomonės dėl Jotkalnijos ir Albanijos. Na ir galiausiai pristatysiu pagrindinius šalių kandidačių ir potencialių kandidačių rezultatus. Taigi pagrindiniai iššūkiai. Pakete yra pažymimi, pažymima metų pabaiga metų, kur buvo pasiekta svarbių pasiekimų plėtros valstybėse. Tai rodo, kad mes e, kasmet mokomės iš patirties ir darome plėtros procesą vis veiksmingesnį. Šio proceso pagrindai išlieka tokie patys - visapusiškas Kopenhagos kriterijų laikymasis ir 2006 metų atnaujintas konsensusas, taip pat visapusiškas laikymasis tų įsipareigojimų, E, buvo, kurie buvo prisimti ES atžvilgių taip pat e, sąlygų laikymasis, sąlygų, kurios yra keliamos šalims kandidatėms. Tai yra išbandytas, e, išbandyta metodika, metodika, kuri leido daugeliui valstybių narių dabar tapti ES narėmis. Tačiau tą sistemą visuomet galima koreguoti, tvarkyti, tam, kad e, būtų galima atsižvelgti į realijas. Taisyklės, žaidimo taisyklės visuomet yra tokios pačios, tačiau reikia atsižvelgti ir į ankstesnių plėtros raundų patirtį. Mes dabar atveriame ir baigiame dėrybas dėl tam tikrų matmenų, kurios patvirtino, kurios patvirtino valstybės narės ir tikimės, uh, įtikinančių rezultatų, siekiant tų matmenų, siekiant įgyvendinti tuos matmenis, kurie yra keliami pagrindinių teisų ir teismų e, srityje pagal straipsnį numeris 23. Taip pat siekiame, kad būtų griežtai laikomasi įsipareigojimų, kad e, būtų aptariami rezultatai su valstybėmis narėmis, na ir mes atliekame įsisavinimo gebėjimų analizę įvairiuose pagrindiniuose sektoriuose. Kai kalbėjusi su jumis e, per klausimus, aš akcentavau, kad labai svarbu, jog plėtros valstybės gautų kuo galima daugiau politinių orientyrų ir paramos. Norėčiau paaiškinti, ką turėjau omenyje. Politiniai, politinės gairės ir sąlygų laikymasis yra tos pačios monetos dvi pusės turime pasirūpinti, kad procesas būtų paremtas, siekiant, kad valstybė patenkintų kriterijus ir taip pat tas procesas turi būti griežtas, tikrinant, ar kriterijų yra laikomasi. Tai yra esmė, bandant užtikrinti patikimumą ir tai taps mano kadencijos leitmotyvų dirbant plėtros rytyje. Pone pirmininkė, prieš perėdamas prie nuomonių dėl Albanijos ir Juotkalnijos, aš norėčiau keliais žodžiais pakalbėti apie bendrąjį plėtros kontekstą ir apie tai, kokie pagrindiniai yra strateginio dokumento elementai. Ekonominė krizė ir jos padariniai yra svarbiausi susilaukiantis daugiausia dėmesio ir tokiu metu žmonėms kyla klausimas, kodėl e, svarbus, kodėl svarbus yra plėtros procesas. Plėtra yra svarbi dėl to, kad užtikrina taiką ir stabilumą Europoje. ES strategiškai yra svarbu plėtros procesą vykdyti toliau, remiantis sutartų principų ir sąlygų pagrindų. Ir remiantis atnaujintų plėtros konsensusu. Plėtros procesas padeda mums geriau pasiekti savų politikos tikslų įvairiose srityse, tose srityse, kurios yra aktualios, atgaivinant ekonomiką ir užtikrinant varų augimą. Tai yra ir kova su ekonominė krize ir reformos darbo tvarkės 2020 tikslų įgyvenimas ir siekimas Europą paversti saugesnė vieta. Tai reiškia, kad mes turime įgyti daugiau svorio pasaulinėje arenoje. Na ir esant tokiai situacijai, esant e, pasauliniam ekonominiam nuosmukiui, reikalingas aktualus, svarb, sustiprintas ekonominis dialogas su plėtros valstybėmis. Ir taip pat kitomis šalimis, kaiminėmis. Tai leis mums kartu daugiausia dėmesio skirti tam, kad įveiktumėme krizę, kad užtikrintumėme didesnį konkurencingumą ir sukurtumėme daugiau darbo vietų. Plėtros politika leidžia ES kovoti su įvairiais iššūkiais. Iššūkiais, kai pasaulis tampa daugia polarinis. Tam, kad galėtumėme perkelti savo vertybės ir savo interesus už savo sąjungos sienų. Sąjunga, kuri kūrė bendradarbiavimą tarp ankstesnių priešininkų laikydama aukščiausius, siekdama aukščiausių žmogaus teisų standartų, taps svarbia švelniaja jėga, kuri yra reikalinga tam, kad pasaulis apie ją suktųsi. Mūsų plėtros politika rodo, kad galime svarbius iššūkius įveikti ir paversti juos galimybėmis. Galimybėmis siekiant saugesnės ir klestinčios Europos. Per praėjusius metus matėme nemažai pažangos e, plėtros valstybėse, siekiant e, ES narystės. Visų liberalizavimo procesas, konstitucijų reforma, taip pat stabilizavimo ir asociacijos sutarties pasirašymas, e, stojimo dėrybų pradžia. Ta pažanga rodo, kad plėtros procesas yra veiksminga politika. Tam, kad ji ir toliau būtų sėkminga, Europos Sąjunga, jos plėtros politika ir toliau turi būti patikima. Patikimumas yra dvigubo eismo gatvė. Valstybėms narėms plėtros proceso patikimumas reiškia griežtų, griežtą sąlygų laikymasi, siekiant, kad šalis kandidatė būtų galėtų įstoti Europos Sąjungą tik tuomet, kai, kai yra pasirengusi šimtų procentų. Šaliai kandidačiai, potencialiai šaliai kandidačiai, patikimumas reiškia apčiuopiamas europinės perspektyvas. Ir toms valstybėms numatysime tam tikrą pagrindą tam, kad jos įdėktų pokyčius, reformas ir pasiektų realių rezultatų. Šioms valstybėms stojimo dėrybos nėra vien tik tai susijusios su tam tikrų punktų žymėjimu. Tos valstybės turi pasiekti rezultatų vykdant patikimas reformas. Ir mes taip pat privalome pasirūpinti, kad jokia valstybė neįstotų Europos Sąjungą dar nesanti šimtų procentų pasirengusi įstoti Europos Sąjungą. Taip pat mes turime pasirūpinti, kad ES šimtų procentų būtų pasirengusi prieš plėtrą, sveikinant priimant naujas valstybės narės. Lisabono sutarties įsigaliojimas yra gyvybiškai svarbus elementas, turint omenyje ES gebėjimą plėstis. Institucinių kliūčių panaikinimas reiškia, kad ES gali vykdyti plėtros politiką išlaikydama Europos integracijos pagreitį. Šimtaprocentinis pasirengimas reikš pasiekti dar labai svarbaus plėtros proceso elemento - piliečių paramos tiek ES, tiek šalyje kandidatėje. Rengiantis pasirengimas plėtrai atneša pozityvių rezultatų ne tik politinėms institucijoms, bet ir patiems piliečiams. 2010 m. strategija akcentuoja štai kokius prioritetus. Viešos administracijos reforma, teismų reforma, taip pat kova su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Tik tai gerai surinkti rezultatai šiose srityse, pasiekti rezultatai šiose srityse įrodys, kad įgyvendintos reformos sąlygos pokyčius ir atneš naudą visuomeniai. Tokiu būdu taip pat bus galima ES apsvarstyti bendradarbiavimo ir tikrinimo procesą jau po e, įstojimo. Tačiau yra kitų sričių, į kurias irgi reikia atkreipti dėmesį ir aš norėčiau keletą paminėti. Pirmiausia, žodžio laisvė, žiniasklaidos laisvė. Tai vis dar kelia nerimo daugelį plėtros valstybių. Pažanga šioje srityje yra esminis dalykas ir pažanga bus labai atidžiai stebima komisijos. Antras dalykas. Trišaliai santykiai turi būti išspręsti, suinteresuotų šalių, gero kaiminystės bendradarbiavimo dvasioje, tam, kad visi europiniai interesai būtų atspindėti. Šie klausimai neturėtų stabdyti stojimo proceso. Atėjo laikas šiam regionui įveikti konfliktų paveldą, praeities konfliktų paveldą ir pasitelkti pozityv, pozityvę patirtį ir susitaikyti. Trečias dalykas regionis bendradarbiavimas yra esminis elementas, turint omenyje stabilizavimo ir asociacijos procesą. Jam neturėtų pakengti nesutarimai dėl Kosovo. Ketvirtas dalykas - vizų liberalizavimas. Esminė pažanga buvo pasiekta šioje srityje. Vizos, vizų prievolės buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečiams, Jotkalnijos, Serbijos piliečiams buvo panaikintas. Ir vakar buvo sutarta, kad visų reikalavimai bus panaikinti ir Bosnijai bei Hercegovinai, taip pat Albanijai. Na, dėl Kosovo vizų liberalizavimo dialogas bus greitai pradėtas. Reikalingos tolesnės pastangos siekiant užtikrinti, kad nuolatos būtų gyvendinamos, tenkinamos sąlygos tų valstybių, jau, kurioms vizų režimas yra panaikintas netgi vėlesnių momentų. Dabar nuomonės dėl Jotkalnijos ir, Al Jotkalnijos ir Albanijos. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, kaip jau teigiau, komisija ką tik patvirtino nuomonės dėl Albanijos ir Jotkalnijos. Komisija rekomenduoja stojimo dėrybas pradėti su Jotkalnyje ir Albanija, kai tik tai šios valstybės pasieks atitinkamą atiki, patikimumo, atitikimo lygme, lygį, turint omenyje narystės kriterijus, ir pasieks įgyvendins pagrindinius prioritetus, kurie yra numatyti nuomonėse. Mes labai atidžiai išanalizavome ir įvertinome kiekvieną valstybę jos pačios nuopelnų pagrindų. Ir padarėme išvadą, kad yra esminis skirtumas tarp šių dviejų valstybių. Kopenhagos politi politiko, politinių kriterijų gyvendinimas yra esminis dalykas, teikiant rekomendaciją ar pradėti stojimo dėrybas ar ne. Kadangi abi valstybės pasiekė pažangos, tačiau yra dar neišspręstų problemų, kurias reikia spręsti prieš pradedant stojimo dėrybas. Ypatingai dėl teisinės valstybės principų įgyvendinimo. Nuomonė dėl Jotkalnyjos. Joje pripažįstama šalies pažanga įgyvendinant politinius kriterijus, ypatingai kuriant teisinį ir institucinį pagrindą, atsižvelgiant į europinius standartus. Parlamentas funkcionuoja normaliai ir vyksta konstruktyvus dialogas tarp politinių partijų. Valstybė suvaidina svarbu vaidmenį regione, normalizuojant etni, tarp etninius santykius, kurie yra neblogi. Pripažįstame šios valstybės pasiekimus ir rekomenduojame jai šalies kandidatės statusą. Tai atspindi mūsų poziciją, kad pažanga turi duoti apčiuopiamų rezultatų kelyje į stojimą. Albanija taip pat pasiekė pažangos įgyvendindama politinius kriterijus ši valstybė taipogi suvaidina pozityvų vaidmenį regioniniuose santykiuose. Tačiau pozityvūs rezultatai įvairiose srityse yra paženklinti politinių problemų, kurie kvestionuoja politinių institucijų stabilumą. Ir situacija sukėlė rimtų problemų dėl tinkamo parlamento funkcionavimo ir blokavo esminės reformas. Tai yra labai svarbi kliūtis įgyvendinant Kopenhagos politinius kriterijus. Mes nesiūlome šalies kandidatės statuso Albanijai ir tai atitinka mūsų požiūrį į neišspręstas politinės problemas. Jau daugiau nei vienerius metus ES ir aš tikrai norėčiau padėkoti už Europos parlamento testinės pastangas šioje srityje Nusintėme aišku signalą visoms politinėms partijoms, visoms politinėms partijoms, ar jos būtų valdžioje ar opozicijoje, kad jos parodytų atsakomybę ir surastų sprendimą neišspręstoms problemoms. Remiantis mūsų požiūriu, kuris pagristas yra patikimumu, mes apibrėžėme esminius prioritetus savo nuomonėje ir toms valstybėms teikiame aiškes gairias dėl to, ką jos dar turi nuveikti. Mes įvertinsime pažangą, remiantis tais pagrindiniais prioritetais, tą padarysime 2011 metų plėtros pakete, atsižvelgiant į vertinimą pagal nuopelnus, į šį principą kiekviena, valst, kiekviena valstybė pati atsakinga už savo e, procesą siekiant ES narystės. Dabar norėčiau pakalbėti apie kitas šalis kandidates ir potencialias šalis kandidates. Kroatija. Stojimo dėrybos pasiekė galutinį etapą. Norėčiau pabrėžti, kad visiškas bendradarbiavimas su tarptautiniu baudžiamojo teismu buvusiai Jugoslavijai išlieka svarbių reikalavimų siekiant Kroatijai pažangos, atsižvelgiant į dėrybinį pagrindą. Komisija mano, kad dėrybos turėtų būti užbaigtos, kai tik Kroatija išspręs ir įgyvendins visus siūlomus matmenis, gairias teismų sistemoje ir siekiant įgyvendinti pagrindinės teisės. Rezultatai pasiekti įgyvendinimo ir sprendimų vykdymo srityje yra labai svarbus ir bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmas bus pritaikytas, e, kai Kroatija įstos į Europos Sąjungą. Mes atsižvelgsime į padarytą pažangą 23 skyriuje, tai padarysime 2011 pirmajame ketvirtyje. Pasiruošimo narystai proceso rezultatų patikimumas ir kokybė yra ypatingai svarbus visam regionui. Toliau Turkija. Turkija tęsia politinių reformų procesą, ypatingai reformuodama savo konstituciją. Be abejo, reikia daugiau gerų rezultatų, ypač pagrindinių teisų srityje. Reikia demokratinio atvirumo, reikia, kad į procesą būtų įtraukti visi, visos interesuotos šalis ir ypatingai daug dėmesio reikia skirti išraiškos laisviai, ji turi būti užtikrinta ir realiai gyvendinama. Ir toliau gyvendindama keliamus kriterijus ir matmenis, taip pat ir tuos reikalavimus, kurie buvo numatyti per dėrybas, Turkija tikrai galės užtikrinti spartesnį dėrybų procesą. Pabrėšiu, kad dabar labai svarbu, būtent svarbą noriu pabrėžti, svarbu, kad Turkija įvykdytų savo prievolės dėl papildomo protokolo visiško įgyvendinimo. Jei nebus padaryta pažangos būtent šiuo klausimu, komisija rekomenduos ES išlaikyti tas priemonės, kurios buvo numatytos 2006-aisiais. Ir tai be abejo turės testinės pasiekmes visam dėrybų procesui ir dėrybų rezultatams. Na, o dėl Kipro Graikiškosios ir turkiškosios Kipro dalių atstovai tęsia dėrybas ir bando išspręsti šį klausimą vadovaujant jungtiniam tautom ir aš raginu abi šalis dėti daugiau pastangų tam, kad būtų galų gale susitarta, kad būtų sėkmingai susitarta dėl šio ginčo, dėl šio konflikto. Ir dar kartą noriu pakartoti, kad mes ir toliau raginame Turkiją konkrečiai prisidėti sprendžiant Kipro klausimą. Toliau Islandija. Pasirašymo narystai procesas su Islandija jau pradėtas e, ir dėrybos buvo pradėtos 2010 Liepos mėnesį. Yra, jau greit bus pradėtas jų e, teisino tikrinimas. Dėrybos dėl pirmųjų skyrių gali būti pradėtos dar prieš vasaros atostogas. Islandija turės e, be abejo spręsti prievolių klausimą, ypač tų prievolių, kurios numatytos pagal e, lais, laisvos prekybos susitarimą su Europos sąjunga pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą. Be abejo, reikės dėti nemažai pastangų tam, kad galima būtų užtikrinti, jog Islandijos piliečiai būtų tinkamai informuoti apie tai, ką reiškia narystė Europos sąjungoje. Buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija ir toliau e, stengiasi įgyvendinti politinius kriterijus. Buvo padaryta pažangos pagrindinėse reformų srityse, tačiau ta pažanga daroma ne vienodų greičių įvairiose srityse. Aišku, reikia dėti dar daugiau pastangų, ypatingai teismų srityje ir viešos administracijos srityje reikia daugiau reformų. Komisija kartoja savo rekomendaciją dėrybas dėl stojimo Europos Sąjungą pradėti su šia valstybė, su buvusio Jugoslavijos Respublika Makedonija. E, be abejo, tam, e, kad prasidėtų dėrybos, reikia vienbalsio valstybių narių sprendimo ir pritarimo. Ir jau tuo met galima bus pradėti dėrėtis. Toliau Serbija. 2010 spalio mėnesį taryba kreipėsi į tarybą ir paprašė juos pateikti nuomonę dėl Serbijos. Šalis ir toliau įgyvendina politinės reformas ir įgyvendina tarpinį pereinamo laikotarpio susitarimą. Tačiau dar aišku reikia daugiau pastangų teismų srityje bei viešos administracijos reformos srityje. Taip pat reikia dėti daugiau pastangų kovojant su organizuotu nusikalstamumu bei korupcija. Serbija ir toliau bendradarbiauja su tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu buvusiai Jugoslavijai. Tačiau yra dar neišprestų klausimų, dar nėra sugauti du besislapsantis karo nusikalteliai ir tikrai visiškas bendradarbiavimas su šiuo tribunolu ir toliau išlieka svarbia tarptautinė prievolė. Serbija turi E, rodyti konstruktyvų požiūrį dėl Kosovo dalyvavimo regioninėje priekyboje bei bendradarbiavimo procese. Bendradarbiavimas e, taip pat turi būti sustiprintas su EULEX, teisės viršenybės misija ir ypatingai kiek tai susiję su Kosovo klausimu. Toliau Bosnija ir Hercegovina. Spalį vyko bendrieji rinkimai ir Bosnija ir Hercegovina turi paspartinti reformas. Ypatingai e, jie turėtų suderinti savo konstituciją su Europos žmogaus teisų konvencija. Taip pat jie turi užtikrinti savo institucijų veiksmingą funkcionavimą. Šalis turi pasiruošti įgyvendinti ir vykdyti ES taisyklės ir teisės aktus. Dėl tarptautinių prievolių ir toliau išlieka Ypatingai svarbu, kad Bosnija ir Hercegovina siektų sąlygų bei taisyklių įgyvendinimo, tų taisyklių, kurios buvo numatytos e, dėl vyriausio atstovo e, biuro uždarimo. Jungtinių tautų generalinė asamblėja buvo parengusi rezoliuciją ir ES yra pasiruošusi skatinti ir gerinti dialogą tarp Belgrado ir Prištinos tam, kad būtų užtikrintas bendradarbiavimas, kad būtų padaryta pažangos, kad pagerėtų žmonių gyvenimas. Tai tikrai labai svarbus klausimas, tai bus svarbi proga duoti kažką gero ne tik šių šalių žmonėms, bet visam regionui bei regioniam bendradarbiavimui. Kosove jau pažengęs yra decentralizavimo procesas, vyksta bendradarbiavimas su JULEX, jis stiprėja, tačiau dar išlieka nemažai iššūkių dėl teisės viršenybės, ypatingai daug neiškumų dar teismų srityje, viešos administracijos srityje ir tikrai e, daugiau turėtų būti daroma kovos su korupcija, organizuotų nusikalstamumu ir pinigų plovimu srityse. E, būtina užtikrinti dialogą ir susitaikymą tarp įvairių bendruomenių, e, užtikrinti apsaugą tom bendruomenėm, mažumų apsaugą, jų integraciją, ypatingai Kosovo bendruomenę reikia saugoti ir su jais gerinti bendradarbiavimą. Ir atitinkamos institucijos turi užtikrinti konstruktyvaus požiūrio taikymą ir turi užtikrinti Kosovo įtraukimą į regioninę bendradarbiavimo formą tam, kad galėtų vykdyti regioninį vystimąsi. Apibendrinsiu savo pasisakymą. Pirmininkė, gerbėjim parlamento nariai. Dabartinis plėtros procesas tikrai turi didžiulį potencialą ir gali padėti mums spręsti pasaulinius iššūkius. Tam, kad išnaudotumėm šį potencialą, kad juo pasinaudotumėm, turime užtikrinti patikimumą bei šio proceso testinumą. Tikrai negalime prarasti to greičio, kurį jau įgavome. E, tokios būtų pagrindinės idėjos iš 2010 plėtros paketo. Tačiau prieš baigdamos savo pasisakymą norėčiau dar keletą pastabų išsakyti. ES turi būti įsipareigojusi plėtros e, projektui e, ir ji tokia ir yra. Aš taip pat esu įsipareigojęs šiam projektui, manau, kad yra įsipareigojęs ir šis parlamentas, nes tai yra visų mūsų bendras interesas. Vasarį Kai pasisakiau čia prieš Jūs per viešuosius klausimus, tuomet žadėjau, kad stengsiuos palaikyti su Jumis kiek galima glaudesnius ryšius. Tikiuosi, kad tikrai puikiai bendradarbiavome ir tikiuosi, kad tai buvo naudinga tiek Jum, tiek man. Šis komitetas ir jo nariai tikrai yra sukaupę didžiulę patirtį ir Jūs labai gerai suprantate plėtros procesą. Pirmininkė, tikiu, kad ir ateityje glaudžiai bendradarbiausime, siekdami naudos tiek ES, tiek tom šalim, kurios nori tapti ES narėmis. Per, pas, per praeitus metus Tikrai matėme, kokias pastangas deda e, šalis, kurios nori įstoti Europos Sąjungą. Tai buvo sunku, e, bet pažangos padaryta. Vis dėlto dar lieka joms nuveikti labai daug darbo, bet aš tikiuosi, kad tiek mūsų, tiek jūsų paramos jos susilauk šiame procese. Ačiū. Grazie, komisario. Eh, abbiamo una nutrita eh, serie di. Dėkoju, komisarė. Gan nemažai parlamento narių nori pasisakyti ir tam, kad užtektų laiko ir galėtų visi norintys pasisakyti ir aptarti svarbiausius klausimus. Visų pirma, suteiksiu žodį pranešėjams iš įvairių šalių po 2,5 minutės kiekvienam, o po to suteiksiu žodį kitiem pasisakyti. Visų pirma, ponia Oman Reuten, ir po to ponas Lafranka. Ponas Lafranka. Ačiū pirmininkė, komisarė, dėkoju ir jum, ačiū, kad atvykote pas mus į šį sustikimą. Na, manau, nereikėtų e, per daug e, griežtai, griežtų reikalavimų jum, komisarė, kelti ir reikalauti, kad jūs per daug dažnai pas mus ateitumėt. Man atrodo, kad ir tiek apsilankymų, kiek jau buvo. E, tikrai jie buvo geri, jūs įrodėte, kad esate pasiruošęs glaudžiai bendradarbiauti, kad esate atviras bendradarbiavimui. Galbūt kiti komisarų kolegijos nariai nėra tokie atviri kaip jūs. Ir galbūt mes turėtumėm drąsiai uždavinėti klausimus komisarams ir galbūt kai kurie klausimai, kuriuos norėčiau užduoti jūsų kolegom, šiandien atiteks jums. Prieš penkis metus santy... prasi... pradėjo vystytis mūsų santykiai su Turkija. Be abejo, per tą laiką buvo ir gerų dalykų pasiekta, tačiau buvo ir tam tikrų problemų vienai par kitaip nereikėtų pamiršti pažangos, kuri buvo padaryta, ypatingai kariniuose klausimuose. Tačiau, man atrodo, kad buvo tokių dalykų, kuriuos pamirždavom, kurių nepastebėdavom. Todėl norėčiau paklausti, Norėčiau paklausti, kaip manote, praėjus penkiem metam po darybų, susitarėme tiksliau atverti trys skyriai ir kol kas panašu, kad neįmanoma atverti kitų skyrių. Tad kaip jums atrodo, kiek galima šioje padėtyje normalizuoti santykius su Kipru ir kiek būtent šis klausimas bus svarbus bendram kontekste? Be abejo, mes norime, kiek galima geriau nušviesti jau uh, įdėtas Turkijos pastangas, tačiau būtent Kipro klausimas, kiek jis įtakos visą procesą. Dar vienas klausimas. Kiek svarbu dėrybose su Turkija yra politika ir jos susitaikymo politika su Armenija? Kiek žinau, praeitais metais buvo teigiamų poslinkių, buvo ratifikuoti būtini protokolai, tačiau kokia dabar yra padėtis? Taip pat noriu paklausti, kokie yra Turkijos santykiai su Iranu ir būtent kiek šie santykiai įtakoja bendrą padėtį ir mūsų poziciją ir nuomonę. Ačiū. Dėkuoju, ponas Suvoboda. Prezidentė. Uh, komisija... Ačiū, panė pirmininkė. Ačiū Jums už suteiktą naudingą informaciją. Kai kurią informaciją mes jau gavome anksčiau, tačiau buvo įdomu susipažinti. E, aš manau, kad pranešimas yra tikrai puikiai subalansuotas, einama teisinga linkme ir e, apibrieštos yra didžiausios problemos. O dabar kalbant apie Kroatiją, Jūs pabrėžiate, kad dabar yra finalinis etapas dėrybų su Kroatija. O dabar kritikuojama Kroatija. Vis dėlto, čia dar e, dėl kai kurių dalykų Akivaizdu, kad būtų e, e, labai gerai pabaigti dėrybas e, per pirmąjį pusmetį. Tai yra kitų metų pirmąjį pusmetį. Tačiau tai priklauso tik tai nuo Kroatijos, ar jie imsis visų priemonių siektami šių galutinio tikslo. Dar tų dviejų dalykų, kuriuos jūs pabrėžėte, tai būtent teismų reforma, korupcija ir bendradarbiavimas teisingumo ir teisės saugos rytyje. Žinoma, nėra čia tokių baisių didelių problemų, tačiau yra dar E, kai kurių dalykų, kuriuos reikia pataisyti. Ir e, aš tikiuosi, kad jūs sutiksite su manimi, kad teoriškai įmanoma ir e, tikėtina, kad kroatai per pirmąjį kitų metų pusmetį atliks savo namų darbus. Tačiau čia jau priklauso tik tai nuo jų. O dabar kalbant apie konkurencijos politiką, apie, ir ypač apie laivybą, čia uh, mes galime pripažinti, kad dabar e, Kroatija, pavyzdžiui, yra atsidūrusi sudėtingoje ekonominėje situacijoje ir e, jos įmonėms yra iškilusios tam tikros problemos, kurias e, jie irgi turi spręsti. Iš tiesų, aš norėčiau pasakyti komisijai, ačiū Jums už Jūsų pranešimą, tačiau bet kokiu atveju aš norėčiau paremti Kroatijos kandidatūrą. Aš tikiuosi, kad bent jau pirmąją ateinančio metų pusę mes baigsime darybas su jais. Ačiū, ponia Šovana. Ponia Tala, e, būsas Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pranešėjas. Ačiū, ponia komisijos naryfiulė, už jūsų pranešimą, už jūsų darbą. Ačiū už jūsų darbą. Tikrai jis įrodo, ką jūs e, tikrai nuveikėte per šios ateinančius per šios buvusius metus. Ir aš džiaugiuosi tais rezultatais, kuriuos jūs pasiekėte. Aš tikrai norėčiau paremti jūsų pastangas, e, būtent e, siekiant bendradarbiauti geriau su parlamentu. Būtent mes visos institucijos turime kalbėti vienu balsu apie visus kandidatus. O kalbant apie Makedoniją, komisija mano, kad e, E, Makedonija atitinka politinius kriterijus, tačiau visais kitais klausimais jinai dar turėtų siekti pažangos. Tai būtent e, teisėjos saugos, teisėjos tvarkos srityje, e, žiniasklaidos laisvės, spaudos laisvės srityje, demokratijos srityje. Ir aš, ir aš norčiau pasiūlyti, kad komisija atidžiai išnagrinėtų spaudos laisvę Makedonijoje, nes tai yra labai svarbis rytis, kuri būtent ir lemia demokratijos plėtrę. Aš prisimenu, prieš metus mes buvom dideliai optimistai, mes kalbėjome apie didelės galimybės Makedonijai. Mes kalbėjome, kad tai tik laiko klausimas, kada Makedonija įstos į Europos Sąjungą. Tai galbūt po penkerių metų e, pradės judary, e, judarybės. Tačiau e, dabar mūsų optimizmas blėsma, blėsta. Makedonija žengia teisingų kelių, tačiau jos ginčas dėl pavadinimo, dėl šios šalies pavadinimo su Graikija trukdo jai siekti pažangos. Mes tikiu, tikimės, kad e, šis sprendimas bus greitai surastas ir kad vis, visos suinteresuotos šalis tenksis rasti tą e, bendrą sprendimą dėl šalies pavadinimo. Nes kitų atveju mes žengsime tik tai atgal. Ir mes turime siekti didesnio kompromiso, o to pasieksime tik tai didesniu lankstumu. Pirmiausia, Aš norėčiau mm, pabrėžti jūsų, jūsų mm, pasisakymą būtent susiję, susijusi su mūsų interesais, bendrais interesais su Makedonija. Ir šitie interesai yra labai svarbus. E, tiek Makedonijos, tiek Graikijos interesai yra bendri ir jie yra svarbus abiems šalims ir visai Europos Sąjungoje. Aš norėčiau palinkėti, kad jūs e, ir e, ponė vyriausiai galiotinė Catherine Ashton bandytumėte bandyti suvesti abi pusės, kad jos galėtų pasiekti bendrą sprendimą. Galbūt reiktų tam tikro arbitražo teismo. Galbūt e, pagalba galėtų padė, pasiūlyti kaip tarpininkai, sakykime, kokios nors ES institucijos. Mes neturime laukti vien tik tai jungtinių tautų tarnybų pagalbos. Ir aš e, siūlau padėti Makedonijai tapti visavertę ES nare. Ačiū, ponė, ponė Breda, Islandijos e, klausimų pranešėjas. Ačiū. Aš tik norėčiau pasakyti vieną dalyką. Aš norėčiau priminti, kad e, pavasarį mes nusprendėme, mm, tai yra tai būtent e, komisija nusprendė taikyti e, supaprastintą dėrybų procedūrą su Islandija. Būtent remiantis pagalbos stojimui priemonėmis. Ir čia Europos parlamentas atliko visus būtinus darbus, buvo vieningas balsavimas. Tai būtent, kad Islandija galėtų pasinaudoti tomis priemonėmis ir lėšomis. O prieš kelias dienas aš e, sužinojau, kad kai kurie ministrai vyriausybėje paprašė pradėti dėrybas. Ir dabar tos dėrybos yra tęsiamas. Tačiau e, tomis priemonėmis buvo nuspręsta nesinaudoti. Aš manau, kad tai yra tarsi savotiškas ir propagandinis triukas. Iš tiesų, politikai galbūt bando pasinaudoti E, tuo, kad, sakykime, kad e, mm, nenaudojant tų ES pagalbos priemonių, jie bus palankiau vertinami Islandijos visuomenės. Viena vertus, Islandija iš tiesų nori įstoti į ES, tačiau antra vertus, ji žvelgia į ES įtariai. nes e, gaunama per mažai informacijos apie Europos Sąjungą. Ne, kaip Jūs manote, ponė komisijos nariai, ar tai yra didelė politinė problema? Nes iš tiesų ne tik tai vyriausybė, bet ir politikai e, Islandijoje pritarė Europos sąjungai, taip ir narystė Europos sąjungai. E, tačiau e, visuomenė nepritarė tam tikroms ES priemonėmis, kurios, e, kurios taikomas stojant į ES, nes mano, kad tai yra propaganda. Dėkoju, ponia Preda. Ponia Pak, Bosnijos ir... Ne, atsiprašau, panas Brok, Bosnijos ir Hercegovinos klausimų. Pone pirmininkė, Aš niekada savo gyvenime nebūčiau pagalvojęs, kad kada nors pakeisiu ponę Pak. Tačiau ją pakeičiau. Dabar turiu vis dėlto sukaupti visą drąsą ir pabandyti kalbėti ponios Pak vardu. Aš noriu tik bendro pobūdžio pastabą pateikti. Čia e, kalbant apie, e, apie vystimąsi visų Balkanų šalių, e, jis labai priklauso nuo stojimo Europos Sąjungą perspektyvos. čia e, mes, mes kalbame apie tos procesus, kurie buvo pradėti, bandant stoti, siekiant stoti į Europos Sąjungą ir reikia juos išlaikyti dabar tos procesus. Tai būtent demokratėjimo, ekonomikos rytise e, tam tikrų klausimų sprendimas. Čia aš dabar dėl Bosnijos ir Cegovinas norėčiau pasakyti, mūsų rezoliucija e, Birželio mėnesiai buvo 2009 metais ir e, balandžio mėnesį 2009 metais pateikta. Ir čia mes atkreipėme į tam tikras sąlygas e, stojimo į Europos Sąjungą. E, čia visų pirma, mes atkreipiame dėmesį į sudėtį šios valstybės. Trys etinės grupės sudaro šią valstybę ir tai yra sudėtingiausia problema. Todė, ypač konstitucinėje srityje policijos bendradarbiavimo, teisėsaugos institucijų bendradarbiavimo srityje labai yra sudėtinga bendradarbiauti, ypač sprendžiant vizų klausimus. Ir čia reikia mums, aišku, ženklą parodyti, kad šita valstybė yra nepamiršta, kad jinai turi perspektyvą įstoti į Europos Sąjungą. Ir mes E, man atrodo, kad labai svarbu iš tikrųjų e, Albanijai ir Bosnijai ir Hercegovinai suteikti e, perspektyvą, kad jos galės kada nors įsijungti į Šengeno erdvę. Todėl, jeigu jūs sakote, mm, svarbiausia klausimai yra mm, viešas administravimas, teisingumas rytis, nusikalstamumas ir čia turi būti vystomas regioninis bendradarbiavimas Tai yra tos pastabos, kurios labiausiai tinka Bosniai ir Hercegovinai, tačiau jis nėra esminės pastabos. Čia e, ypač kalbant apie regioninę bendradarbiavimą, aš manau, kad svarbiausia yra skatinti partnerystę šių Balkanų valstybių. Ir aš norėčiau dabar e, paklausti, kiek gali būti valstybė e, būti opozicijos įkaitė, tai yra būtent politikų įkaitė mes turėtume kuo skubiau spręsti šį politinį klausimą pačioje Bosnijoje ir Hercegovinoje. Ačiū. Pana Broko, dabar Serbijos klausimas, panas Kačin, 2,5 minutės. in bodočih kandidatkah. Pozdravljam. Iš tiesų dabar aš e, norėčiau pasakyti, kad mes e, e, džiaugiamės tą pažangą, kuri yra pasiekta būtent Belgradui siekiant užmėgti dialogą su Priština, su Kosovu. Mes norėtume paprašyti komisijos nuomonės, kad ji pareikštų būtent savo nuomonę apie situaciją Belgrade. Iš tiesų, Ir a, e, tokiu atveju, a, e, kai kuriais atvejais gaunama netgi teigiama komisijos nuomonė. O dabar kalbant apie a, e, Serbiją, reikia pasakyti, kad teisinės valstybės principai turėtų būti vystomi teisėsaugos institucijos a, ir Kopenhagos kriterijai turi būti būtinai atitinkami. Ir tam reikia atlikti visą praktiškai politinės sistemos reformą nes reikia atsižvelgti į tai, kad spaudos laisvė dar neegzistuoja. O tai yra didžiulis trukdis siekiant būtent atitikti Kopenhagos kriterijus. Čia uh, svarbiausia, žinoma, teisinės valstybės principai ir spaudos laisvė, kad įsigalėtų galų galę uh, e, Serbijoje demokratinė kultūra. Kaip liberalas, aš taip pat norėčiau pabrėžti, kad turėtų būti uh, asmens duomenys labiau saugomi. Uh, E, Serbijoje, nes jie netitinka ES standartų ir net nepriimami atitinkami teisės aktai susiję su šią sritimi. E, aš taip pat norėčiau e, pasidžiaugti, kad komisija teigiamai vertina ir Jotkalnyjos perspektyvą stoti į ES. Iš tiesų, tai tarsi paskatinimas visoms Jotkalnyjos kaiminėms uh, siekti narystės ES. Juotkalnija galėtų būti puikus pavyzdys, kaip šalis atlieka tam tikras reformams. Tris, trys e, jos kaiminės, tai pavyzdžiui, Serbija yra e, kandidatės stoti į ES. Tačiau bet kokią atveju mes turėtume e, pasistengti labiau, kad paspartėtų ši Europos integracija. E, jeigu, pavyzdžiui, e, e, panaikinamos vizos Bosnijai, Hercegovinai ir Albanijai, tai ir Turkijai turėtų būti panaikintos vizos. O dabar dar vienas sakinys dėl Makedonijos. Vis dar yra tam, tam tikros problemos, pavyzdžiui, valstybės pavadinimas, kuris kelia tam tikrų problemų. Mes turime neleisti, kad politikai, pavyzdžiui, trukdytų siekti kompromiso. Il Montenegro. Uh, Ačiū, toliau panas Tamak. Montenegro, Jotkalnijos klausimų. Pane pirminkė, aš e, esu e, grupės koordinatorius ir koordinatorius Jotkalnijos klausimais. Noriu pasveikinti nes nepaskelbus nuomonės ir pranešimą. Ir mes, kaip politinė frakcija, iš principo pasakome už plėtrą. Iš tikrųjų, kol kas plėtra buvo sėkminga istorija ir tikimės, kad po keletą metų prisijungs Kroatija, taip pat turbūt niekas nebejoja, kad ir Islandija, kur e, žmonės atrodo vienbalsiai pritarė šitą idėją, jeigu tai bus įspręstas problemas jūsų su banginiu medžiokliu, kai kurios kitos problemos, tai plėtra toliau vyks. Na, o kalbant e, apie Makedonijos klausimą, iš tikrųjų norėčiau paraginti ir Graikiją ieškoti sprendimą, ieškoti kompromiso šiam, e, šiai keistai problemai Taip pat e, noriu pakartoti raginimus Turkijos e, atžvilgiu, e, tam, kad būtų panaudota įtaka ir galbūt pavyktų kaip nors išjungti iš mirties taško taikos darybas dėl Kipro padalymo. Na, o dabar dėl Jotkalnijos aš gana prieštaringai vertinu jūsų nuomonę, nors viena vertus tai yra nedidelė šalis ir apskritai naujienos yra liktai geros, tačiau E, e, ir taip pat labai akivaizdu, kad ši valstybė daug stengiasi padaryti, e, siekdama gyventi savo euroatlantinius siekius, tačiau aš nesu visiškai laimingas tuo, kad buvo sutiktas kandidatės statusas ir pradėtos darybos dėl stojimo. Nors be abejo esama tam tikrų saugiklių, kurie bus jie su konkrečiais darybiniais skyriais. E, ir darybiniai skyriai turėtų būti uždaromi tik tai tada, kada išpiltos visos keliamos sąlygos. Vis dėlto atrodytų, kad e, dabar komisija kiek laisvokai interpretuoja sutartis. Ir kadangi e, jos kalnyje keliamas papildomas e, reikalavimas. E, E, dėl, e, tarkim, kovos su korupcija, dėl e, teisinės valstybės sukūrimo ir laikotarpis yra gana trumpas, 12-18 mėnesių iki darybų pradžios. Vis dėlto aš tikiuosi, kad, ponė komisarė, na, šis komitetas galės šiaip taip sutikti su jūsų rekomendacijomis, taigi aš kaip ir palaikyčiau pritarimą, tačiau norėčiau, kad Jotkalnyje būtų leista pradėti darybas tikrai nelabai tolimoje ateityje. Dėkuoju. Ačiū. Pamirkontis Albanijos klausimą. 2,5 minutės. Ačiū. Pane pirmininkė. po komisijos atstovų pranešimo plėtros klausimų. E, tiesą sakant, aš tikėjausi, kad na, šis pranešimas bus e, pakankamai išsamus ir neliks jokių klausimų, tačiau turiu pripažinti, kad klausimą man liko. Jeigu pažvelgsime į Albanijos atvejį, o galbūt ir kai kurios kitus atvejus šiame procese, e, panašu, kad Albanijoje susidarė uždaras, užburtas ratas, kuris blokuoja reformas. Uh, E, kyla vėlgi problemas jūsų su šalis pavadinimu ir daug šalių e, rado savo sprendimus. Yra dar kita problema, kuri susijusi su plėtros politika, plėtros politika, kurią vykdo ne tik tai komisija, bet ir ES apskritai. Panašu, kad šita politika nėra itin veiksminga kurių valstybių atžvilgių, nes keliamos kliūtis, kurių neįveikusi šalis e, negali toliau tęsti proceso. Na, pavyzdžiui, Turkija nesilaiko savo įsipareigojimų, tačiau darybos tęsiamas ir nieko nesimama. Pavyzdžiui, nėra įmamasi oficialaus spaudimo, kad Turkija tas įsipareigojimus vykdytų. Taigi, e, iš tikrųjų, nėra pakankamai e, stipriai akcentuojama, kad valstybės pirma turi įvykti tam tikras sąlygas arba išpildyti savo įsipareigojimus, arba tas spaudimas, jeigu jis yra, jisai matyt nukreipimas ne ten, kur reikia. Kodėl? Pavyzdžiui, Europa dabar daro spaudimą Graikijai dėl uh, pavadinimo. Kai patys graikai jau yra padarę įvairiausių nuolaidų Taigi, kodėl spaudimas daromas graikiais, tai yra mums, o ne jiems. Tai keliama kaip būtina sąlyga parašui. Ta pati būtų galima pasakyti ir apie Turkiją. Tas pats ir su Turkija. Nežinau, man kyla daug klausimų. Iš tikrųjų, mes nuolaičiaujame jiems. Galbūt plėtros politika ir kriterijai, kurie buvo pasirinkti. sudaro šalims įspūdį, jog dėl tų kriterijų galima dėrėtis, bet nebūtina juos vykdyti. Panalant čia Kosovo klausimą, dvi su pusė minčių. Ačiū, panė pirminkė. Aš taip pat norėčiau pakalbėti kaip žaliųjų EFA grupės koordinatorė e, užsienio reikalų klausimais, bet taip pat ir kaip pranešė Kosovo klausimą. Taigi, kaip koordinatorė, ponė komisarė, aš norėčiau e, padėkoti Jums už du dalykus pirmiausiai už puikius ryšius, kuriuos jūs užmėskėte ne tik tai su mūsų frakcija, bet su visom frakcijom šiame parlamente, su parlamentarais. Tai yra puikus pagrindas mūsų bendrų tikslų siekimui, e, skatinant plėtros procesą. Ir kitas dalykas, už kurį noriu padėkoti, yra jūsų aišku žodžiai. Aš priimu tai ne tik tai kaip jūsų asmeninį įsipareigojimą, bet ir kaip politinį įsipareigojimą. Toliau skatinti plėtrą ir e, galbūt e, kažkaip įveikti tą savotišką bodėjimas arba skepticizmą, kuris susidarė plėtros e, atžvilgių. Labai svarbu, kad nebūtų prarastas pagreitis. Taigi mes iš tikrųjų galime jūs patikinti, kad parlamentas tokia arba palaikys jūs, jūsų darbe. Dabar kalbant apie plėtrą, noriu užduoti Jums vieną klausimą. Jūs išangoje pasakėte, kad e, ES e, turi būti 100 procentų pasirengusi prieš plėtrą. Ką Jūs norėjote pasakyti? kadangi pagal Sabono sutartį mes kaip ir pasiekėme visko, ko tikėjomės, ko norėjome, kad būtumėm pasirengę. Mums reikia stipresnės politinės, socialinės sąjungos, e, daug kitų aspektų. Taigi, ką jūs konkrečiai norėjote e, pasakyti? kadangi, na, mane turbūt neramina, kad gali tekti padaryti dar kažkokių papildomų reformų prieš įstojant Islandijai, Kroatijai ir kitoms šalims. Na, o dabar dėl supranešimo, kaip jūs sakėte, tai iš tikrųjų nėra tik tai tam tikrų langelio žymėjimas. Jūs kritikavote kai kurias problemas, tokias kaip žmogaus teisų pažeidinėjimai, esminių teisų laisvų užtikrinimas, lyčių lygybė, e, seksualinių mažumų klausimai, kurie yra daug kur labai prieštaringas klausimas ir kas vis tik tai yra akydalis, taigi e, šios reikalavimus nori, nu, nenori joms teks e, vykdyti. Kalbant apie Kosovą konkrečiai. Aš manau, kad jūs e, iš tikrųjų puikiai padirbėjote e, apibrieždami padėtį šioje šalyje, pažangą, kuri padaryta, sunkumus, kurie dar liko, e, bendradarbiavimas su EULEX. E, tačiau norėčiau paprašyti jūsų, kad kai kalbate e, su valstybėm narėm, perdukite šitą žinę, kad Euleksui reikia daugiau teisėjų, paprasčiausiai nepakanka personalo. E, valstybės narės turi išpilti savo įsipareigojimus, deleguodamas atstovus, jeigu norime, kad šitą instituciją veiktų tinkamai. Tai yra mūsų bendraropinės ateities klausimas, įskaitant ir Kosovą. Aš e, džiaugiuosi, kad jūs paminėjote, jog bus pradėtas visų liberalizavimo klausimas sprendimas Serbija jau gavo tam tikrą e, pranešimą, Kosovo atrodo irgi sulauks. Taigi e, puiku, nes Kosovas tikrai neturėtų likti nuo šaly. Na ir paskutinis dalykas noriu padėkoti, kad jūs pareikalavote iš Serbijos uh, konstruktyviai žvelgti į Kosovo problemą ir spręsti jo klausimus. Gerbiamas kolega Kukan, iš delegacijos ryšiams su Pietų Europą sumažinu jums skiriamą laiką, dabar gausite tik pusantros minutės. Pone, pone pirmininkė, aš norėčiau tik tai paskatinti jūs, kad e, paleistumėte visus namo, o paliktumėte tik tai pranešėjus. Taip visi stūpytume laiką. Honorevole Kukan, un minutę e mezzo. Gerai, dabar žodis ponai Kukan. Ačiū. Komisarė, trys pastabos. Visų pirma, tas vaizdas, plėtros vaizdas, kurį jūs pristatėte, labai realistiškas, labai tikslus. Politinė prasme tikrai viską pristatėt realiai ir manau, kad taip toliau turim ir dirbti realiai. Aš nesenai grįžau iš Teherano ir perskaitęs dokumentą dėl Albanijos, galiu pasakyti, kad vystydami tarp parlamentinį dialogą su Albanija pastebėjome, kad ši šalis padarė didelę pažangą. Vis dėlto e, pati pagrindinė kliūtis yra politinė padėtis, politinė krizė. Ir būtent tai yra didžiausia problema, nes dabar padėtis yra išaldyta ir nėra ni mažiausio ženklo, kad artimiausių metų kažkas pasikeis. Taigi išvados dėl Albanijos yra labai tikslios. Padėtis Balkanuose yra tokia, kad kai kurios valstybės tikrai turi galimybę parodyti, kaip rimtai jos vertina savo vaidmenį e, regionio bendradarbiavimo stiprinimo kontekste. Greitų metų vyks rinkimai ir aš manau, kad atitinkamos šalis turi prisidėti prie tų uh, E, rinkimų. Taip pat e, manau, kad e, greitų laikų su Serbija turėtų sustiprėti Albanijos dialogas. Ir, na, jeigu šios šalis pačios to nepadarys, nesims iniciatyvos, tai gal mes turėtumėm jas švelniai stumtelti ir paraginti tai padaryti. Dėkoju ponui Kukan. Dabar žodis poniai Flotor. ES Turkijos delegacijos vadovė. Dėkuoju, pirmininkė. Komisija savo dokumente paminėjo daug dalykų dėl Turkijos, tikrai informacija išsame, tiksli. Ir e, Turkijos spauda taip pat apie tai daug e, teikia informacijos, kalba apie būsimą konstituciją, apie tai, kad reikia bendro sutarimo, kalba apie demokratinį atvėrimo procesą, apie kurdus, apie išraiškos spaudos laisvę. Ir tai labai svarbu, nes tai prisideda prie diskusijų, prie sveikų diskusijų, normalių diskusijų Turkijoje. Tai labai gerai. Na, o dėl to, ką jūs sakėte. Norėčiau tai sureaguoti. Man atrodo svarbu akcentuoti tris dalykus, kurie nėra nauji, tačiau jie labai svarbus. Tai yra pažanga, geresnis priemonių įgyvendinimas vietoje bet jūs minėjote ir papildomų protokolų įgyvendinimą. Visa tai tikrai nėra nauja. Tačiau staiga atsiranda vienas naujas žodis, jūs minėjote skubą, skubos tvarką. Sakėte, kad tai skubu, reikia daryti tai skubi ir taip toliau. Iš kur tas skubėjimas atsirado? Ar mes tiesiog praradom kantrybę, ar mums viskas atsibodo, ar mes tiesiog nebenorime toliau vilkinti proceso, ar kaip, iš kur ta skuba atsiranda. Juk jungtinės tautos um, apie tai nekalba, jie nesako, kad reikia skubėti, jie, jie viešai neišsako savo nusivylimų arba nesako, kad jiem atsibodo šis vilkinamas procesas, jie apie tai nekalba, jie nesako, kad atsibodo neišsprendžiamas Kipro, Kipro klausimas ir taip toliau. Tad uh, Ką turite galvoj, kai sakot, kad reikia skubėti? Beje, gal turite atsarginį planą, kas bus, jei jungtiniam tautom nepavyks išspręsti Kipro klausimo? Kažkur spaudoje rašoma, kad yra slaptas planas, bet nežinau, gal jūs kažką daugiau galite papasakot? Ponas Viginien, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Mano frakcija mano, kad reikia griežtos disciplinos. Ir e, aš taip pat noriu pasakyti, kad e, socialdemokratų vardu noriu padėkoti Jums, komisarė, už parengtą dokumentą. Taip pat dėkoju už vairias ataskaitas, kurias rengėte per šiuos metus. Ačiū Jums už palaikomus kontaktus. Jūs, kaip plėtros komisaras, tikrai parodėte didžiulį solidarumą, išlaikėt nuosaik, nuoseklumą vykdydamas šią politiką. Parodėte, kad plėtros politika nėra vien administracinis procesas. Tačiau taip pat e, neturėtumėm pamiršti, kad turime siūsti politinius signalus ir turime skatinti, raginti šalis, kurios nori įstoti į Europos Sąjungą, kai, šal, kai kuriuom šalim pavyko pasiekti vizų liberalizavimo. E, kitos šalis, Serbija, Jotkalnyje, taip pat gauna tam tikrus stiprius aiškius signalus dėl savo pažangos. Jie žino, kad procesas nestabdomas, kad, kad jis tęsiamas ir jei tos šalis priims tinkamus sprendimus, jos galiausiai pasieks savo tikslą. Vienai par kitaip nereikėtų pamiršti, kad plėtros procesą turi remti ir pačios valstybės narės. Taigi norėjau paklausti, ar jūs nemastote įvesti kokiu nors papildomų šalutinių dar priemonių, kurios padėtų suprasti visiems piliečiam, kokia svarbi yra plėtra. Jūs kalbėjote apie tam tikrą e, krizę, apie socialinės įtraukties svarbą. Ir kaip manote, gal ateityje ES galėtų numatyti kažkokios tokios skatinamasias priemonės ir vakarų Balkanam? Kolega Lamsdorf, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, komisarė. Visų pirma, reaguosiu jūs įžanginės pastabas. Panašu, kad mums pavyko atstatyti plėtros politikos patikimumą Ir būtent šios ryties patikimas buvo nukentėjęs dėl įsisavinimo gebėjimo, dėl tam tikrų prievalių, dėl atsakomybės, nes buvo daug taisyklių, tačiau jos nebuvo iki galo įgyvendinamos. Taigi buvo tam tikrų problemų. 2004-aisiais įvyko didelė plėtra ir buvo galbūt priimta tam tikrų šalių, kurios nebuvo visiškai pasiruošusios ir buvo sakoma, kad ES buvo prarastas pasitikėjimas plėtra, bet dabar jau jį mes beveik atstatėme, tad ačiū už tai. Aš beje pastebėsiu, kad jūs, kalbėdamas apie Kroatiją, nepaminėjote kažkokios datos. Uh, ir tikrai manau, kad nereikia dar minėti tos datos, nes jie dar toli gražu nepasiruošę. Toliau dėl Turkijos. Jūs labai atsargiai rinkotės žodžius ir labai tai sveikinu, kalbėjot labai aiškiai, konkrečiai. Kolega Flotter klausė, kaipgi ten su tas kubas, kubos tvarka, tačiau e, dar trys skyriai liko. Visiškai aišku, kodėl reikės skubėti, bet manau, kad turite tęsti darbą taip, kaip dirbote iki šiol. Dėkoju. Agi Džordžiu, vieną minutę. Dėkoju. Aš norėjau užduoti kelis klausimus dėl Turkijos, tačiau juos jau uždavė kolegos. Ypač kolega Salafranka uždavė kelis svarbus klausimus. Vis dėlto norėčiau grįžti prie kai kurių dalykų. Aš tikrai norėčiau paraginti jūs ir Tikrai tikiuosi, kad jūs panaudosite visus ginklus iš savo arsenalo, visas priemonės, kurios jum prieinamos. Ir, na, to nepažadėjote padaryti per pirmą sustikimą, bet Kipro klausimas turi būti išspręstas. Ir Turkija turi būti nukreipta stojimo kryptimi. Man liko tik tai kelios sekundės, bet norėčiau dar pasakyti vieną dalyką neturėtumėte kalbėti apie okupuoto, okupuoto Kipro teritorijų atverimo klausimą ir neturėtumėt iš vis kalbėti apie tai, kad tos teritorijos būtų panaudotos kaip oro uostas. Jeigu jau atversit šį klausimą, viskas žlugs, bet jeigu ne, tai tuomet gausite paramą. Ačiū, pirmininkė. Ir sveikiname Jūs, komisarė. Noriu pasveikinti Jūs su Jūsų pranešimu. Iš tikrųjų, ten daug gerų dalykų, tačiau lieka dar klaustukų. Visos šios šalis turi specifinių problemų. Ir šios problemos, jeigu net sus valstybės įstos, taps mūsų bendraeuropinėmis ir ES problemomis. Jūs komisarė, sakėte, kad mes neturėtumėm per daug būkštauti šių problemų. Gal turėtume visą dėti šoną arba žvelgti iš tam tikros perspektyvos, tačiau jos neišnyks. Pavyzdžiui, Kosovas, Kosovo problemos niekur nedings, jų neįspręsi vien tik tai darybomis arba kalbomis. O kaip dėl Daytono sutarimo? Daytono nu, taikos procesas iš esmės žlugo. Suverin, vieną minutę. E, komisarė, noriu pasveikinti Jūs pristačiu šį dokumentą. Aš manau, kad tikrai yra labai svarbu strategiškai žvelgti į visą šį procesą. Vienintelis būdas, e, tai vienintelis būdas procesų suteikti viziją ir patikimumo aurą. E, todėl aš manau, kad savo dokumentai jūs taip pat turėtumėte e, įtraukti ir tam tikrą praeities apžvalgą ir tai, kuo mes pasimokėme. E, vienas, viena iš tokių pamokų būtų, pavyzdžiui, kad nereikia atskirti ir palikti nuo šaly visuomenių. Tai yra, neturime laikytis techninių reikalavimų. Kitas dalykas, valstybėse narėse reikia plačiau įtraukti viešąją nuomonę, viešos nuomonės formavimą praeitie e, iš tikrųjų plėtros procesas buvo sėkmingas e, pavyzdys, o ne kokia nors nesėkmė, bet daugelis žmonių iki šiol suvokia tai kaip savotišką nesėkmę. E, taigi aš manau, kad mes turėtumėm aktyviau veikti ir turėtumėm aiškiai apibriežti, aiškiai pasakyti, kodėl mums reikalinga plėtra taip pat kaip ir valstybėm kandidatėm. Ir pabaigai Mančiau, kad ten jūs norėtumėte taip pat e, įtraukti tam tikrų e, postoimnio laikotarpio priemonių ir terapinių priemonių, kurios leistų švelninti likusias problemas. Ačiū toliau, pans Watson. Vieną minutę. Ačiū pirmingė. Nežinau, ar galėčiau paklausti konkrečiai komisaro dėl Turkijos ir Kipro. E, ar jungtinių tautų generalinis sekretorius uh, jūs konsultavo prieš pakviesdamas poną Kristofijas ir poną Arielijų e, į New Yorką. Ir e, jeigu taip, e, nuo kada Kipras tapo ES problema, o ne jungtinių tautų problema? Panas Pasal, vieną minutę. Pone pirmininkė, pirmiausia, kalbant apie Kroatiją. Parlamentas skirtingai e, negu kolega Lamsarfas iš tiesų turi spręsti šį klausimą jau kitais metais. Ir aš noriu jų paklausti. Ja, nesvarbu, nesakykite gal datos, ar jūs matote teoriškai tai įmanoma, kad e, pirmininkaujant Vengrijai bus baigtos šios darybos. Aš pastarąją savaitę buvau pas mūsų buvusį kolegą Šmitą, e, dabartinis ministras pirmininkas dabar, ir E, jisai ketina e, baigti tas darybas. Ir aš klausiu jūsų dabar, ar tai yra realu? Kitas dalykas dėl Makedonijos. E, Graikija vis, vis primena interim susitarimą, kuriame sakoma, kad dvišaliai santykiai netrukdys stoti į Europos Sąjungą. Panas Mavronikos, elemente. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu tarti keletą žodžių apie Turkijos stojimą ir reikalavimus, kuriuos reikėtų kelti e, dėl Kipro problemas. Iš tikrųjų, puiku, kad jūs taip aiškiai pasakėte dėl Ankaros protokolo. Tačiau mes turėtume turbūt kelti klausimus, ar pirmiausiai čia neturėtų padirbėti Europos komisija, tai yra, ar neturėtų prisidėti prie okupacinės kariuomenės problemos sprendimo. Ir e, tą progą norėčiau pasiaiškinti, kaip jūs vertinate tos armijos buvimą. Kita vertus, kolonizacijos problema taip pat e, vis daugiau turkų persikėlė ir kolonizuoja šiurnį Kipro dalį. Gal komisija čia irgi galėtų žengti žingsnį ir pareikalauti iš Turkijos imtis tam tikrų priemonių, tai būtų realus indėlis į darybas. Mes turime rasti būdų sumažinti tiek e, kariuomenės skaičių, tiek turkščios kariuomenės skaičių, tiek e, kolonistų skaičių. E, ačiū, panė pirmininkė. Norėčiau taip pat pasveikinti komisijos atstovą ir e, e, norėčiau pasidžiaugti komisijos užimtą poziciją. Tai rodo, kad mes e, nepraradome interesų plėtrą ir laikome tai Europos stabilumo tam tikrą prielaidą. Aš apsiribosiu tik tai geromis naujienomis Kroatijai ir Jotkalnyjai Man buvo malonu visą tai išgirsti. Na, o dėl blogesnių naujienų Albanijai, aš manau, kad šios naujienos būtų geresnės, jeigu mes šiame parlamente taip pat e, prisidėtume prie politinės krizės Albanijos sprendimo. Ir mm, užuot palaikę konkrečias e, mums giminingas frakcijas jų parlamente, mes pasistengtumėm e, iš tikrųjų elgtis kaip bešališkas tarpininkas, sprendžiant Albanijos politinę krizę. Ačiū. Ačiū, ponia Vaigo. Ponas Bridžičič, ponia Bridžičič, vieną minutę. Uh, Aš galiu tik tai sutikti su tuo, kad panas Stanok pasakė dėl Jotkalnies. Iš tikrųjų, ko jūsų nuomonė realu tikėtis? Kaip Jūs manote, kada Jotkalnie bus pakviesta pradėti darybas? Kokia būtų realiai tikėtina data? Ačiū. Kreisilder, vieną minutę. Ačiū, panė pirmininkė man susidaro įspūdis, kad tas e, šalis kandidatės arba galimas kandidatės, gal net valstybės narės, mano, kad jos tarsi simuliuoja visus veiksmus kompiuteryje, kad turi labai daug laiko ir kad problemos pačios išsispręs. Iš tiesų mes gyvename realiam pasaulyje, kuris yra labai sudėtingas. Ir aš norėčiau paklausti jūsų, Jūs kalbėjote apie ES galimybę įsisavinti kitas valstybės, kad turi būti tas įsisavinimas užtikrintas. Ir kaip Jūs manote, kiek gali priimti ES valstybių? Grazie, onorevole Kreisdorfer, onorevole Peter. Ačiū, pana Kreisdorfer. Dabar ponas Petelė, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už aiškę kalbą, tai iš tikrųjų patikimumo rodiklis. Aš džiaugiuosi e, pasiektą pažangą e, vakarų Balkano valstybių, tačiau man nelabai patinka e, skirtumai tarp įvairių valstybių buvusios Jugoslavijos. Aš žinoma sutinku, kad kiekviena valstybė pirmiausia turėtų konkuruoti pati, pati su savimi. Tačiau aš norėčiau prikalbėjučio asmenų. Reikia iš tiesų siekti ryštingesnių tikslų. Reikia stimuliuoti, aktyvinti tikslus, sukurti geresnę atmosferą, skatinti regioninį bendradarbiavimą. Ypač e, inovatyviai reikia spręsti tokias problemas susijęs su blokadomis, nes jos tik tai sukelia frustraciją ir neviltį. Čia e, iš esmės mes neturime uh, apsiriboti nuo vakarų Balkanų geležinė uždanga. Mes turėtume ryštingiau siekti įgyveninti šios procesus. Ir kaip aš jau sakiau, mums reikia daugiau Europos e, Europoje. Honorevole Botskurt, un minuto. Ačiū. Toliau. Panas Botska, vieną minutę. Pane Botska, vieną minutę. E, Pane Filė, aš čia. E, trys trumpi klausimai. Jūs sakėte, kad po rinkimus norėtumėt nuvykti į Bosniją ir pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų toliau rutuliuosi procesas. Ar yra kokių nors veiksmų planų, uh, kurie leistų užtikrinti, kad reformos ten tikrai bus įgyvenintos toliau dėl Turkijos? Pakartokite klausimą, prašom. Tiesąkant, tai, tai yra iškalbėta dar greičiau negu per klausimus vasario mėnesį. Gerai, pakartosiu klausimą. Jūs sakėte, kad po rinkimų jūs norėjote vykti tiesiai į Bosniją ir ar tai stebėti, kaip vykdomas, iš arti stebėti, kaip vykdomas reformos. Aš manau, kad Bosnijai tai svarbu. Taigi mano klausimas, taip, mes turime ataskaitą, kur tai pasakyta, tačiau ar yra planuojamas konkrečios priemonės, konkrečios veiksmai dėl Turkijos? Panašu, kad mes. Uh, atėjome prie darybų pabaigos ir e, darybos be abejo yra labai svarbios abiems šalim. Taigi, kaip Europos komisija mato savo vaidmenį e, įveikiant tuos trudniai įveikiamus klausimus problemas darybos į Turkiją. Ačiū, ponė Boskurt. Toliau, ponė raportų. Neatsiprašau, ponė Kon Konelis. Chiedo scusa, ho sbagliato a darle la parola. C'era prima l'onorevole Cornelisen. Un minuto. Thank you. Um... Pone Kornelis, kalbėsiu kaip žaliųjų atstovė Bosnijai ir Albanijai, tad aš pakalbėsiu apie šias dvi šalis. Dėl Bosnijos. Jūs visiškai teisingai reikalaujate vienybės, politinės vienybės iš jų pusės. Manau, kad komisija taip pat turėtų raginti ES pusę daryti tą patį ir taip pat turime bendros pozicijos laikytis dėl Bosnijos. Nes e, kai kurie nori baigti klausimų svarstymą, kiti ne, Italija kelia savo klausimus. Tad labai dažnai matome, kad kyla nepasitikėjimas ES pozicija, nes mes patys nesame susitarę, nesilaikom bendros pozicijos. Tikiuosi, kad jūs ir ponė Ašton galų gale susitarsite dėl tos bendros pozicijos ir imstės iniciatyvų dėl kon konstitucinės reformos. Toliau dėl Albanijos. Su ponu Kukani pati ten dalyvavau, buvau toj šaly, tikrai mačiau, kaip viskas atrodo vietoje ir tikrai e, pritariu jų su pasiūlymui imtis konkrečių veiksmų tik tuo met, kai jie patys išspręs savo problemas, nes dabar viskas jų rankose. Dėkoju. Kopė vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Taip padėkoju komisarui už nuoseklę aiškę poziciją dėl plėtros. Apie buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją norėčiau pakalbėti. Jau nemažai kolegų apie tai kalbėjo. E, mes visi remiame tą, to šalies pastangas priartėti prie ES, tačiau manau, kad reikėtų užtikrinti, kad sprendžiant šį klausimą jų kelyje būtų kiek galima mažiau kliučių. Graikija jau ne vienus metus teigia, kad nori padėti išspręsti šią problemą ir buvo uh, užmėgsti kontaktai, pačiu aukščiausių lygių buvo imtas iniciatyvų, jų ėmėsi Graikijos ministras pirmininkas, tačiau tai nesusilaukė jokios reakcijos, nes buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos vadovas neatvyko į New Yorką. Nes praeitą savaitę buvo prašoma, kad būtų surinktas toks aukšto lygio susitikimas, tačiau nieko neįvyko. Ar yra būdas išspręsti šią problemą? ir norėčiau paklausti, kodėl Skopijas vyriausybė prašo mūsų laikytis teigiamos pozicijos, kaipgi būtų su Graikija. Pone Narabatu, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė komisarė, kolegos. Turkijos stojimas yra labai svarbus ne tik jiem patiem, bet ir visom ES valstybėm. Jei Turkiją priimsime į Europos Sąjungą, tai pritarsime tam, ką jie atstovauja. Tai yra priimsime musulmonus. Ir dabar tikrai pats laikas nusistatyti konkrečią datą, tam tikrą tikslą. Kolegos jau kalbėjo apie tai, kad reikia kelti sąlygas, kurios turi būti įvykdytos prieš įstojant į Europos Sąjungą. Aš norėčiau paminėti tarptų sąlygų vieną labai svarbę sąlygą, tai yra pagarba religiniai ir kultūriniai įvairoviai. Aš pasisakau už tai, kad būtų akcentuojama tai, kaip Turkija naudoja energijos e, šaltinius e, kurdų regione, taip pat kad, tai, kad jie yra suplanavę statyti užtvanką, kuri bus tik tai 40 km nuo Sirijos sienos ir ji tikrai padarys didelės įtakos istoriniam teritorijom, taip pat ir kaimininiam valstybėm. Pone Papilopulu. Dėkoju, pirmininkė. Turkijos įsipareigojimas išspręsti Kipro klausimą yra ypatingai svarbus ir akcentuotinas dalykas. Ponas Filios, jums pritariu, nes jūs tai minėjote. Aš manau, kad komisija ir toliau turėtų stebėti, e, kaip Turkija laikosi reikalavimų. Reikėtų teikti informaciją ne tik apie tai, kaip jie nesilaiko reikalavimų, bet turime konkrečiai pareikalauti, kad Turkija išvestų savo kariuomenę iš Kipro ir kad nebeįkurtų neteisėtų gyventojų, gyvenviečių atsiprašau. Ar jūs būtent apie tai ir kalbėjote, ar apie tokius veiksmus ir kalbėjote, ar ne? Dėkoju. Išgirdome 29 pasisakymus, taip pat ir nemažai klausimų. Be abejo, bus labai sunku komisaro atsakyti visus juos, bet pažiūrėkim, gal jums pasiseks. Be abejo, mes nesitikim, kad jūs šimtų procentų atsakysit, bet pasistengit. Ačiū, ponė pirmininkė. Na ir pradėsiu galbūt nuo to, ties kuo baigėme mūsų diskusiją. Iš tikrųjų, komisija, kalbant apie Turkiją, nėra suinteresuota vėl ir vėl kartoti raginimus jog papildomas protokolas prie Ankaros sustarimo turi būti pilnai gyvendintas. Pernai, man atrodo, valstybės narės padarė labai iškių pareiškimų šio klausimu. Ir turbūt taip pat akivaizdu, kad šis gan skausmingas procesas mus atvedė į tokią padėtį, kai liko tik trys dėrybiniai skyriai, kurie dar neuždaryti, kurie, kurie lieka atviri. Ir norint neprarasti pagreičio, norint išvengti tolesnių dėliojimų, norint išvengti, taip sakant, traukinio avarijos, iš tikrųjų situacija su Turkija yra gana tokia deganti, reikia pasiekti, kad Turkija vis tik tai galtinai gyvendintų papildomų protokolų nuostatas. Iš tikrųjų, spaudoje buvo tam tikrų spekulacijų dėl tariamai vykstančių slaptų dėrybų. Aš net neketinu nu, komentuoti šitų spekulacinių pranešimų spaudoje. Noriu tą pačią progą pasinaudoti galimybę ir priminti mano poziciją. Padaryti tai čia priešas jūs. Iš tikrųjų, nepaslaptis, kad komisija visapusiškai palaiko dedamas pastangas įspręsti Kipro problemą. Tai būtų naudinga tiek Kiprui, tiek ES plačiaja prasme. Be to, Europos komisija tikisi ir aš prieš keletą minučių tai dar kartą pabrėžiau, e, kad Turkija pilnai įgyvendins e, papildomą protokolą pridama prie socialinės sutarties. Noriu pridurti, kad aš draugės savo kolegomis. Iš tikrųjų, mes atidžiai stebime procesų raidą ir reguliariai palaikome ryšius su visom suinteresuotam šalim. Na ir ko gero tiek te galiu pasakyti, komentuodamas dabar šitas spekuliatyvius pareiškimus. Netaip seniai pats lankiausi Kiprę. buvau susitikęs, mačiau, kaip dirba abiejų dalių lyderiai. Mačiau, kaip jie kalbasi su Kipro turkų bendruomenė, Kipro graikų bendruomenė. Aš dalyvau tuose procesuose ir tiesą sakant, man paliko įspūdį, tas entuzijazmas, atvirumas, su kuriuo abiejų Kipro dalių gyventojai e, reaguoja į savo lyderius. Ir vėlgi, sustikimus jais metu mane patikino, kad iš tikrųjų bus toliau e, tęsiamas darybos dėl e, visokių įmanomų sprendimų. Ir kad draugė su juknėmis automis bus dedamas visokiojopas pastangos jog šis procesas, kuriam, savoškai, vadovauja, lyderiauja abiejų bendruomenių lyderiai, abiejų Kipro dalių lyderiai, galų gale duotų savo rezultatų, savo vaisių artimiausioje ateityje. Iš tikrųjų, Junktinių tautų generalinis sekretorius e, nesikonsultavo su manim, tačiau su ponu Daniu ir jo atstovu, aš, e, jo atstovu Kiprė, aš turėjau labai ilgą ir sam pokalbį. Ir taip aš palaikau su jais išeis ir taip aš iš tikrųjų iš savo pusės padarysiu viską, ką galiu, tam, kad e, būtų užtikrintas e, atviras, skaidrus procesas ir būtų panaudotas visus diplomatinės priemonės e, palaikant šį procesą. Dėl pačios Turkijos. Turbūt nerasime tiek jau daug žmonių, taip pat ir šiame garbingame komitete, kurie labai džiūgautų dėl stojimo dėrybų eigos ir tempo. Maždaug e, po vieną skyrių per pirmininkavimo laikotarpį, per, per vieną pirmininkavimo kadenciją. Na, iš tikrųjų, tai nėra labai spartus darybų procesas. Kita vertus, negaliu pateikti jokių garantijų, kad uh, koks nors papildomas darybinis skyrius bus atidarytas iki metų pabaigos. Mums reikia naujo impulso, naujo pagreičio. Aš vis dar esu giliai įstikinęs, jog ES strateginis interesas būtų laikytis e, bazinės sutarties e, ir užtikrinti, kad procesas nenutrūktų, kad procesas vyktų. Kita vertus, Mes turbūt neturėtumėm uh, uh, ir toliau tęsti procesą taip, kad e, per vieną pirmkam kadenciją baigiamas vienas darybinis skyrius ir paskiau likus pusantro mėnesio svarstoma, ar atidaryti kitą skyrių ar ne. Be abejo, ta sąlyga, jog turi būti gyventas papildomas protokolas, yra nebijotinas dalykas. Kita vertus, kaip ponas Salafrankas sakė, labai svarbu pažymėti, kad bet kokia pažanga dvišalėse dėrybose tarp Turkijos ir Kipro. E, e, paspartintų dėrybinį procesą, spartų stojimo procesą. Iš tikrųjų labai svarbu, ieškant uh, naujo impulsio šiam darybom, tuo pačiu bendradarbiauti su vis aktyviau besireiškinį arba sureaguoti į vis aktyviau išreiškiamą Turkijos užsienio politiką. Aukštasis atstovas ir komisija pastovi palaiko ryšius su Turkijos atstovais, ypač su Turkijos užsienio reikalų ministru. Šiais klausimais e, stengiamės užtikrinti, jog mes pasinaudotumėm e, šiuo naujų pasitikėjimu, kurį Turkija įgyja savo regione Ir mes tengiamės e, bendradarbiauti su Turkija, sprendžiant e, tokias karščiausias problemas iškilusias šiame regione. Aš nekalbu vien tik tai apie kaimysis politiką, bet taip pat ir apie, pavyzdžiui, politiką Afganistano, Pakistano atžvilgių. Aš manau, kad vėlgi ir ES, jos valstybių narių interesus, ir Turkijos interesus atinka tai, kad uh, šiuose santykiuose būtų išlaikytos e, abi dimensijos. Tai yra viena vertus mes turime tęsti stojimo procesą, nes tai padėtų mums e, e, įtakoti reformų procesą Turkijoje. Ir kita vertus, mes turime palaikyti politinį dialogą, nes tai mums atveria galimybių pasinaudoti Turkijos politikos tam tikras privalumais. E, manau, kad tą patį būtų galima pasakyti ir apie Turkiją. Turkija taip pat gali tik išlošti iš europinių principų ir aš esu tikras, kad pati Turkija taip pat, jei mes daugiau bendradarbiausime, e, galės savo užsienio politikoje panaudotos principus, kuriais grindžiamas stojimo procesas. Dabar dėl buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos. Aš nepraradau entuzijazmo. Ir e, manau, kad e, tie kontaktai, tos darybos tarp, tarp, tarp darybininkų, tarp, tarp dviejų miestų pirmininkų iš tikrųjų leis galų gale e, pasiekti lūžio ir išspręsti tą pavadinimo problemą. Tiesą sakant, jeigu atvirai nenorėčiau įsivelti diskusijas, kam reikėtų daryti didesnį spaudimą. Aš manau, kad abu premjerai supranta, kuo mes rizikuojame. Manau, kad Graikijos ministras pirmininkas Papandrėjo puikiai supranta, kiek šis klausimas, e, ši problema gali turėti įtakos jo paties vizijai, jog Balkanai, Balkanų regionas turėtų tapti ES dalimi. Tuo tarpu Makedonijos e, premjeras taip pat turbūt supranta, kad e, alternatyvaus plano šiai šaliai kaip ir nėra. Aš be abejo palaikau ryšius su abiem šalim, darau tai pastovi ir patikėkite manim, jeigu tik tai pamatysiu kokiu nors galimybiu dar kam nors iš šalies įsiterpti šitą procesą, tai be abejo aš e, su komisijos pirmininku Baroso e, būsim pirmieji, kurie pasiūlys reikiamą pagalbą, reikiamą paramą. Ta parama ir taip teikiama įvairiom formom. Bet tol, kol procesas kol proceso variklis faktiškai yra abu du premjerai, Aš išlieku optimistiškos nuotaikos ir tikiuosi, kad e, nelabai tolimoje ateityje galų galės sprendimas bus rastas. Na kągi, toliau noriu šiek tiek peržvelgti savo užrašus, pamečiau ketvirtąjį puslapį. Kažkodėl tai? A, radau. Taigi, kai dėl datos, kada Kroatija galėtų baigti stojimo dėrybas. Iš tiesų, negalėčiau turbūt, netročiau turbūt rimtai, jeigu vieną vertus kalbėčiau apie patikimumą, o kitą vertus kalbėčiau, kad štai kitą metą jau baigsime darybas arba dar kitais metais baigsime darybas. Tai nereiškia, kad mes praradome pasitikėjimą, nieko panašaus. Priešingai, Kroatija padarė didžiulę pažangą, bet kartais, žinot, tas paskutinis šuolis yra pats sunkiausias. Pavyzdžiui, 23 skyriaus tam tikros komplikuotos dalis, kur kalbam būtent apie na, tam tikrą ilgalaikę istoriją ir, ir rodiklius, pagal kuriuos yra vertinama Kroatija. Aš suprantu, kad na, Kroatija, Kroatijos valdžia turbūt supranta, kokius iššūkius kelia 23 darybinis skyrius. Aš esu tikras, kad jie netgi supranta ir kokią poziciją užėmė komisija. Jie žino iš mūsų pastovaus dialogo, kad kitų metų kovą mes vertinsime, kaip yra įgyvendinti šitie orientaciniai kriterijai, orientaciniai punktai ir tada galbūt e, atėjus tam laiko mes galėsime pareikšti aiškesnę poziciją. Tačiau šiaip jau klausimas yra akademinis arba teorinis. Ar iš tikrųjų realu, pavyzdžiui, tikėtis, kad pirmininkaujantį Vengriją užbaigs darybų procesą. Jeigu klausėte, ar iš principo yra tokia galimybė, sakyčiau taip. Tačiau iš principo tą mes kartuojame visoms suinteresuotam šalim, tiek, tiek e, Vengrijai, tiek Lenkijai, kurios ketina perimti pirmininkavimą vieną po kitos. Tačiau, kaip sakiau, yra daug e, įvairių sąlygų. Ir šita data, tiesą sakant, priklauso pirmiausiai nuo Kroatijos valdžios ir Kroatijos piliečių. Jotkalnyje. Kada būtų galima paskirti datą pradėti darybas su Jotkalnyje? Na, dėl šio klausimo vėlgi galiu atsakyti, kad daug kas priklauso nuo pačios Jotkalnyjas. Galbūt to pačiu atsakysiu ir kitą klausimą. Mes neišradome, nesukūrėme e, vadinamosios Makedonijos bylos. Taip sakant, mes niekada neteigėme jam, kad e, jūs gysite kandidato statusą, bet niekada nepradėsite dėrybų ar panašiai. Iš tikrųjų, e, e, 7-8 e, dabartinės ES narės, būsios kandidatės taip pat buvo sudūrusios su panašiom problemom, taigi tai nėra vien tik Makedonijos problema, tačiau data, darybų data yra daugiau mažiau vis dėlto Jotkalnijos rankose. Mes jiems padėjome. nurodydami septynis aiškius prioritetus dalykus, kuriuose turi įvykdyti. Jeigu jie tas sąlygas įvykdys iki kito plėtros proceso pradžios, jeigu jie taip pat e, kitose srityse parodys deramą pažangą, tai yra, bus pavyzdžiui vykdomos stojimo darybų sąlygos, tada taip komisija E, bus linkusi daug konkrečiau pasisakyti šio klausimu. Be, tą patį galim būtų pasakyti ir Albanijos klausimu. Tas faktas, kad dabartinio laiko momentu aš nesu pasirengęs kolegoms komisijoje ir jums e, suteikti Albanijai kandidatės statusą, dar nereiškia, kad Albanija negali atsidurti panašioje padėtyje po, tarkim, metų. Iš tikrųjų labai daug kas priklauso nuo pačių šių valstybių. Buvo jau minėta, kad mes turbūt neturime labai e, veiksmingų instrumentų ir priemonių, kurios leisų spręsti plėtros procesų problemas. Tačiau aš e, drįščiau paprieštarauti. Mes, tiesą sakant, siekiame atnaujinti plėtros procesą ir įtraukti čia savočką politinio vadovavimo komponentą. Sutikčiau su gerbiamais šių rūmų atstovais, kurie pasisakė, jog e, plėtra tai nėra vien tik tai techninis procesas. Iš ties tai yra labai politizuotas procesas ir politiškai svarbus procesas. Todėl atitinkamai mums reikalingas ir savočkas politinis vadovavimas. Ir e, būtent čia labai svarbus yra santykiai su šiais rūmais, su jūsų institucija, e, man komisijai, tai yra visiškai aišku. E, ir labai svarbu, kad e, tiek parlamentas, tiek ir taryba duotų kažkokius tai politinius nurodymus, politinės gairės šiam procesui. E, kiek e, pajėgumų kokių galimybių priimti šias naujas narės turi ES. Na, vėlgi noriu pasakyti visiškai nedviprasmiškai. E, iš tikrųjų, nėra likę jokių institucinių e, kliučių ar trūkdžių. Lisabono sutartis iš esmės išsprendė visas anksčiau sukaupusias problemas ir atvėrė mums e, dabar galimybę priimti tas valstybės kandidatės, priimti naujas narės. Mes galime atverti duris, jos galės įžengti. Kita vertus, ar ES bus patenkinta, ar jinai yra pasirengusi priimti naujasis narės? Na, čia daug kas priklauso nuo kiekvieno konkretaus kandidato. Ir priklausys nuo to, kaip vyks darybų procesas, priklausys nuo to, kaip prieš priimant galtinį sprendimą mes įvertinsime konkrečios kandidatės įstojimo pasiekmes poveikį ES, įtaką konkrečiai ES politikai. Ir tai vėlgi be abejo labai e, svarbus aspektas, e, kalbant apie komisijos bei Europos parlamento e, tarpusavio ryšius, veiksmų koordinavimą. Dabar dėl Bosnijos ir Hercegovinos. Manau, kad vėlgi svarbu buvo tai, kad iškart po rinkimų mes paėgėme pasiūsti savo pranešimą nu, išrinktai valdžiai, e, ko Europos Sąjunga tikisi, kokiu politiniu reformu. Tikėkime, kad e, netrukus po koalicijos e, formavimo jie imsis spręsti šios klausimus, įtrauks į savo darbo tvarkę ir e, tikiuosi, kad e, komisijos sapininkas taip pat kaip ir vyriausiai galiotinis, vyriausiai e, galiotinėm e, e, suvaidint savo vaidmenį. E, tikimės, kad e, jiem pavyks e, paleisti valstybės mašiną, savo valstybės mašiną, e, jinai veiks sklandžiai ir tai prisidės prie plėtros proceso. Na ir galų gale išvadose bei rekomendacijose jūs e, turbūt rasite svarbę nuorodą į e, Europos e, strategiją 2010 metams. Europa 2020 yra komisijos strateginis dokumentas, kuris turi aiškę išorinę dimenciją. Ir išvadose bei rekomendacijose vėlgi mes raginame valstybės kandidatės, kitas narystės siekiančias e, savo nacionalinėse programose atspindėti šio dokumento planus, ambicijas, e, siekius. Ir mes be abejo pasieksime maksimaliai jiem padėti šiame procese. Mm. dabar Islandija. Ir stovim pagalbos fondai. Um, um, na, iš tikrųjų, dėl pagalbos fondo aš išvelgiu naujų galimybių stiprinti administravimo gebėjimus ir stabilizuoti stojimo procesą. Kita vertus taip pat e, e, administracinių gebėjimų stiprinimo galimybės ateityje tai galėtų e, sukurti prielaidas struktūrinių fondų sėkmingam įsavinimui. Tam AIPA fondai ir yra. Kita vertus, kai mes matome, kaip laipsniškai keičiasi viešoji nuomonė, atžvilgių mes esame taip pat pasirengę imtis konkrečių priemonių ir padėti išklaidyti tam tikrus mitus ar e, nes, nesupratimus susijusius su stojimu į ES. Tai yra vėlgi, ta, ta, tam yra ir skiriami ištekliai mm, komunikacijos strategijai. Na ir aš jaučiu, kad vertėjai to intrauk savo darbą, taigi aš e, manau, kad ties to ir sustosiu. Aš nemanau, kad e, Tai yra mūsų santykių, mūsų bendradarbiavimo šio klausimu pabaiga. Aš esu tikras, kad e, ar šiame formate, ar per aktyvius neoficialius e, santykius, pavyzdžiui, kad ir Strasburgo posėdžių metu, na, vienu ar kitu formatu, bet mes tęsime šį bendradarbiavimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Grazie, le sue parole sono Ačiū. Aš galiu tik tai prisidėti prie jūsų žodžio. Mūsų darbas šiandien nesibaigia, darbas turi tęsiamas ir toliau. Ir aš tikiuosi, kad šitas labai vaisingas bendradarbiavimas bus tęsiamas ir mes sustiksime kitą kartą, lapkričio 18 dieną, Briuselėje ir baigėme posėdį. <laughs>